Dear colleagues, probably the... Mėly kolegos, laikas pradėti mūsų posėdį. Ir iš karto pirm, pagal pirmąjį mūsų darbo tvarkės tvirtinimą. Tarpsių punktą yra darbo tvarkės tvirtinimas. Tikiuosi, kad galime jai pritarti be pakeitimų. Turiu keletą pirmininko pranešimų. Tai yra antrasis punktas. Noriu Jūs informuoti, kad Strasbūre įvyks e, mūsų komiteto posėdis kovo 9-ąją, pirmadienį 19 val. su komisijos vicepirmininku Timarmensu atsakingu už tvarę plėtrą. Tai bus nepaprastasis komiteto posėdis. Šiandien posėdėje vertimas žodžiu vyksta 20 kalbų. Ir e, do, posėdžio dokumentai yra prieinami internetu ir posėdis bus transliuojamas taip pat internetu. Dabar periname prie svarbiausio mūsų darbo tvarkės punkto keitimosi nuomonėmis su komisijos vicepirmininku Marijumi Ševčiovičiu, atsakingu už energetikos sąjungą. Ir kalbėsime dėl bus, apie būsimą energetikos sąjungos strateginę programą. Noriu visų pirma pasveikinti čia vicepirmininką Ševčiovičių. Tai yra pirmasis jo apsilankimas mūsų komitete. Jam pradėjus dirbti komisijoje vicepirmininko atsakingų už energetikos sąjungą. Spalio 23 Europos vadovų taryba patvirtino išvadas dėl klimato kaitos ir energetikos politikos pagrindų. Tarybos išvadose dėmesys skiriamas e, užtikrinti visapusiškai susijęta ir veikiančią ES energi vidaus energetikos sąjungą, kad sumažintume priklausomybę nuo išorės šaltinių ir užtikrintume energetinį saugumą. Tai numatyta 2015 komisijos e, veiklos programoje ir šiandienos mūsų susitikimas skirtas pirmajai iniciatyvai, tai yra atsparios energetikos sąjungos sukūrimui ir progresyviai energetikos politikai. Šį dokumentą komisija rengiasi patvirtinti vasarą pabaigoje. Energetikos sąjungos klausimais kalbėsime apie energinį saugumą, konkurencingą vidaus energijos rinką, e, našų energijos naudojimą, e, energinio derinio dekarbonizavimą, Taip pat e, atsinaujinančio energijos šaltinių e, vaidmens didinimą Europos Sąjungoje. Ir tikime šios klausimus su komisijos vicepirmininku aptarti detaliau. Kalbant apie e, į ateitį orientuotą energijos politiką, turime kalbėti apie e, teisėkuros planus po 2020-ųjų, e, taip pat ir klausimus susijusius apie, apie vartinių taršos leidimų sistemą. Taip pat kalbėsime apie pasirengimą klimato kaitos konferencijai vyksančiai Paryžiuje. Tikimės aptarti pasiektą pažangą galiausiai kalbėsime apie tai, kad e, tai turi būti, tie klausimai turi būti susijęs su aplinkosaugos politika. Kaip žinote, mūsų komitetui ypač rūpi neigiamas energijos e, teršalų, e, energijos sektoriaus gaminamų teršalų poveikis aplinkai. Ir norime su komisija aptarti susijusius teisės aktus ir aptarti taip pat septintosios pagrindų programos saistančius tikslus, tai yra svarbus Europos piliečių prioritetai. Šiuo, šiame kontekste norėtume daugiau sužinoti apie komisijos planus ir 2015 komisijos darbų pro, programą kuri apima ir siūlymą sumažinti kai kurių taršalų kiekį atmosferoje. Tai yra pasiūlymas rengiamas po e, energijos susitarimo e, e energinio susitarimo 2030 metų kontekste. noriu padėkoti visiems susirinkusiems e, į šį susitikimą šiandien. E, noriu padėkoti svečiams, kurie lankosi Envi komiteto posėdėje šiandien. Ačiū. Ačiū. Pone pirmininkė, mėly kolegos, mėly draugai iš Norvegijos. Noriu padėkoti Jums už malonų kvietimą ateiti į šiandienos Jūsų posėdį ir pakalbėti ir dalyvauti šiame e, neįlinėme komiteto posėdėje. Tai galimybė man pasidalinti su Jumis kai kuriomis mintimis apie tai, kaip e, rengiame, kaip baigiame pasiruošti, kaip baigiame renkti e, teisės aktų pasiūlymą, teisės aktų pasiūlymų rinkinį, kurį pristatysime jums vasario pabaigoje. Tai susijęs su energetikos sąjunga. Vakar turėjau galimybę keistis nuomonėmis tą pačią temą su jūsų kolegomis įtre komitete. Tai buvo tikrai naudingas susitikimas, nes aš ateinu ne tik kad pristatyčiau e, jų, savo mintis, bet taip pat noriu e, išklausyti jūsų pasiūlymų, jums rūpimų klausimų, kas jūsų manima turėtų būti energetikos politikos es prioritetai. Ir tikiuosi, kad mums pavyks surenkti naudingą pasikeitimą nuomonėmis ir geras diskusijas. Kaip gerai žinote, energetikos sąjunga yra vienas svarbiausių uh, Um, naujosios Junkerio komisijos prioritetų. Ir tikrai džiaugiuosi šiandienos susitikimu, jis vyksta laiku. Dar lieka kelios savaitės iki vasario 23 datos, kuomet mes paskelbsime e, pasiūlymą dėl energetikos sąjungos. Žinau, kad kai kurie nariai rengia raštiškus pasisakymus ir pasiūlymus, lauksime jų. Bet esame pasirengę ir išklausyti jūsų minčių šiandien žodžiu, taip pat jūsų dalyvavimo kitose konsultaciniuose susitikimuose, kurie e, vyks ir čia, ir Rygoje. Mėly nariai, mėly draugai, kai Europos komisijos pirmininkas pristatė Europos komisijos ateities veiklos planus, jis akcentavo, kad nauja komisija turėtų priimti svarbius sprendimus e, dėl esminių klausimų. Ir tai reiškia, tai čia turima suomenį tos politikos sitis, kurios tiesiogiai liečia žmonių gyvenimus. Pavyzdžiui, reikia užtikrinti tinkamas E, namų šildymo kainas, kad jos būtų prieinamos visiems ir kad jos išliktų stabilios, nežiūrint geopolitinio nestabilumo šaltinių pasaulyje. Tai apima ir galimybę mažoms ir vidutinėms įmonėms e, nusipirkti energetikos konkurencingomis kainomis ir taip išlikti e, augimo varikliu. Taip pat tai galimybė e, mokslininkams ir tyriejams dirbantiems įvairiose Europos regionuose e, vykdyti savo tyrimus atsinaujinančio energijos šaltinių srityje. Mes norime, kad e, tyriejai išliktų dirbtų Europoje ir neišvyktų į JAF arba Kiniją. Taip pat noriu, kad mano vaikai Bratislavoje ir visi vaikai gyvenantis Europoje ar Berlyne ir, ir jų vaikai e, niekada neturėtų mokėti už tas aplinkosauginės klaidas, kurias padarytų um, ankstesnė karta. Visų šių tikslų įmanoma pasiekti ir dabar visą tai akcentuojama, pradedant naują klimato e, ir energetikos politiką. Aš nebėjau, kad apie tai kalbėsime ir mūsų diskusijose, ypač vertinant padėti palei rytinę ES e-, sieną, nes ten susiklošiusi nesėkmingą situaciją, ypač akcentuoja energinio saugumo klausimą. Europos vadovų tarybos susitarime dėl 2020 klimato ir energetikos pamatų e, atvėrė duris e, ambicingiams susitarimams Paryžiuje. Žinau, kad diskusijose kalbėsime apie tai, kaip pasiekti e, pagidaujamų rezultatų Paryžiaus susitikime ir kaip įgyvendinti visus įsipareigojimus, tvirtinti pagal 2030-ųjų susitarimo tikslus. Gerai yra tai, kad e, dėrybos Limoje buvo e, nelengvos, bet ES pavyko kalbėti vienu balsu ir kiti pasaulio lyderiai taip pat m, pakeitė savo poziciją, pasiekė mūsų pavyzdžių. Tai, tai leidžia tikėtis, kad Paryžioje pas, taip pat pasieksime gerų rezultatų. E, Naujoji komisija sieks kurti atsparę energetikos sąjungą, vykdyti naują klimato kaitos politiką. Jums jau pristatytas Junkerio investicijų planas, kurio pagalba turėtume rasti finansinių išteklių, taip pat e, finansuoti ir energetikos sektoriaus projektams, aplikosauginiams projektams. Manau, kad tai atspindi tą bendrą kontekstą, kuriame, naują kontekstą, kuriame dirba naujoji komisija siekdama savo tikslų. Ir aš tikrai tikiuosi, kad mums pavyks e, pakeisti tai, ką norime pakeisti ir žengti didžiulį žingsnį priekin. Todėl turime bendradarbiauti, kad e, tą atsiverančią galimybę išnaudotume. Ponios ir ponai, turime išlikti ir sąžiningi šiuose diskusijose ir todėl reikia konstatuoti, kad svarbiausias mūsų pasiekimas pastaraisiais metais atskleidė, kad mūsų dabartinė energetikos politika yra netvari. Energetikos šalt, energijos šaltinių kainos yra nestabilios ir e, tikėtina, kad artimiausių laikotarpį jos taip pat bus neprognozuojamos. E, didžioji dalis e, energijos ES pasiekia iš trečiųjų šalių ir tai E, taip pat reiškia, kad e, tai yra politinė, politinis ginklas ir dėl to situacija nestabili. Čia matote, e, kaip situacija, šioje skaidrėje matote, kaip situacija keitėsi pastaraisiais keliais metais. Taip pat turime atvirai pripažinti, kad mūsų energetikos sistema yra susiskaldžiusi ir susidaro iš 28 izoliuotų sistemų. Kai, kur, kai, kai kurios šalis, kai kurie žemynų regionai dar nėra integruoti į e, Europos energetikos sistemą. Šiame žemėlapyje matote skirtingos vykdomos politikos iliustracija, ką reiškia skirtinga vykdoma politika, pajėgumų politika, kaip skiriasi situacija šalise ir uh, ko, ko, kokius, kokį, kokius požiūrius yra patvirtinę valstybės narės ir kokiu mastu jos siekia atsinaujinančio energijos šaltinių e, dėgymo. Ir čia noriu pacituoti pasaulio ekonomikos forume pacituotus skaičius. Jeigu e, mes pasirinktume bendrą europinį sprendimą didinti alternatyvius energijos šaltinius, dabar mes sutaupytume 140 milijardų eurų. Manau, tai turėtų versti mus susimastyti apie tai, kaip mes turėtume reformuoti savo rinką ir ieškoti europinių sprendimų, nes tai e, sudarytų geresnės sąlygas verslui, sutaupytume energijos ir tai tikrai duotų naudos. kai grįžtame namo po darbo, mes laikomės savaime suprantamų dalykų tai, kad viskas namuose veikia ir funkcionuoja, kad mūsų būstai yra tinkamai šildomi, kad namuose yra karšto vandens. Tačiau žinote, kad ne visi europiečiai gali džiaugtis tokiomis galimybėmis. 10 procentų e, namų ūkio ES e, neturi tinkamos energijos, žmonės ne, ne, negali apmokėti sąskaitų už šildymą mm, ir tokios šeimos negali sauliaisti to, kas Europoje laikoma viena pamatinių paslaugų žmonėms. Bet turime kalbėti ne tik apie vartotojus. Europos įmonėms energijos kainos yra tris kartų aukštesnės nei uh, Amerikos įmonėms. Žinoma, tai yra didelė našta mūsų pramoniai ir ekonomikai. O kalbant apie pramonę, mūsų pramonę situaciją, norėčiau pabrėžti, kad 10 e, saulės e, baterijas gaminančių didžiausių pasaulio įmonių visos yra neeuropietiškos. Tai daug ką pasako. E, taip pat turime rimtai svarstyti e, energijos e, apsirūpinimo, energijos saugojimo įrenginiais, nes tai yra svarbus klausimas ateičiai. Taip pat turime konstatuoti, kad pernelik daug energijos yra išvaistoma. Mes kūrėme angli, mažai anglimi taršę ekonomiką ir tą klausimą akcentuoja ir nevyriausybinės organizacijos, taip pat ekologiškai dirbančios įmonės ir nebejoju, kad jūs e, apie tai kalbate ir jūsų komitete. Ruoždamasis šiam susitikimui taip pat e, nusprendžiau paminėti, kad kad tuos visus iššūkius turime aptarti. Ir kurdami energetikos sąjungą turime remtis keliais e, susisiejančiais ir susijusiais aspektais ir matmenimis. Ir vasario pabaigoje pateiksime pasiūlymų dėl veiksmų visose trijose srityse. Visų pirma, mes turime užsitikrinti didesnį energetinio tiekimo saugumą. Jis turi būti grindžiamas solidarumu ir pasitikėjimu. Europa e, įsiveža e, energijos už 400 milijardų eurų kiekvienais metais. Ir šioje srityje reikia įvairių veiksmų. Reikia e, taupiau, našiau naudoti energiją, ypač vietinės energijos šaltinius. Taip pat reikia diversifikuoti energijos šaltinius ir energijos tiekėjus. E, noriu priminti e, pietinio srauto e, sagą ir istoriją. Tai yra galimybė ir pamoka. Sutartis dėl dujų tiekimo turėtų tapti skaidresnės. Tai akcentuojame draugės su vicepirmininkė Mogherini. Mes turime būti aktyvesni, vykdydami energetinę diplomatiją Europos mastu. Kitas mūsų pasiūlymas sutelkti dėmesį į e, bendros, į tikros bendros e, energetikos rinkos sukūrimą. Mums reikia rinkos, kurioje iš tikrųjų vyktų laisvas energijos judėjimas, kurioje e, įmonės laisvai konkuruotų dėl energijos kainų ir taip pat siektų E, įveikti aplinkosauginius reikalavimus. Reikia pašalinti dar egzistuojančius reglamentavimo barjerus tarp valstybių narių. Žinoma, tai neįvyks per naktį. Todėl mums reikia stiprinti regioninį bendradarbiavimą Europos mastu ir remiantis e, neseniai susitikimai su vietų merais galiu Jums pasakyti, kad vietos valdžios atstovai mano, kad e, vidaus energetikos sąjungą sukursime tik dalyvaujant regionams e, ir, ir miestams, ypač e, miestams, kur, kurie taiko pažangasias išmanesias technologijas. Nes tik traukia miestus mes e, sugebėsime įgyvendinti tą transformaciją energetikos srityje, kurią reikia Europos. Turime našiau naudoti energiją. Žinoma, E, jeigu naudosime mažiau energijos, tai mažiau teršime aplinką ir mažiau mokėsime už energiją. E, našesnis energijos naudojimas reiškia e, didelę naudą ir privalumą konkurencingumo ir tvarumo srityje. Čia visų šių visos šios veiklos centre yra vartotojai. Taip pat turime kalbėti apie transportą, e, pastatus, kasdienį gyvenimą. Turime ieškoti inovatoriškų sprendimų, tačiau tai ir atsiveriančios galimybės verslai. Noriu pasidalinti e, savo pastebėjimais pe, iš pastarųjų kelių dienų susitikimų. Man buvo paaiškina, kad 90 procentų e, gyvenamųjų namų būstų yra e, našiai naudoja energiją. Viename e, iš susitikimų investuotojai man papasakojo, kad investicijos į naš, našiai energiją naudojančius pastatus padėtų stopyti 1 trilijoną eurų. Taigi, jeigu investuotojai domisi šią sritimį, reikia padaryti viską, kad projektai būtų gyvendinti Europos mastu, nes tai tikrai paskatintų procesus, kurių dėka būtų užtikrintas našesnis energijos judėjimas Europoje. Ketvirtasis aspektas kaip galėtume sumažinti energijos e, taršą, kuri atsiranda energijos gamybos procese, e, perėdami prie maži, mažai anglimi taršos ekonomikos. Artėja Paryžiaus susitikimas. Spalio mėnesį mes susitarėme, kad e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas iš namų ūkių į aplinką turėtų būti sumažintas bent jau 40 procentų Ir Limoje mes dirbame draugę su e, ponė Mogerini ir e, komisijos, taip pat kolega e, komisijos nariu Arės Kanietė ir mes tikrai dirbome drauge ir tikrai padarėme viską, kad Europos pozicija būtų vieninga ir aiški ir kad būtų patvirtintos mums reikalingos galutinės išvados dėl E, ir tai atsiria galimybė siekti panašių e, rezultatų Paryžiuje. Diplomatinės pastangos yra vienas dalykas, tačiau turime atlikti ir savo namų darbus. Ir kalbėdamas apie tai norėčiau paskatinti visas susijusias šalis siekti e, susitarimo dėl rinkos e, stabilumo rezervų, kad toliau vyktų aplinkos, e, apivartinių taršos leidimų sistemos peržiūra. Žinau, kad jūs e, E, jau aktyviai dirbate šioje srityje, taip pat norite pasiekti gerių, gerų rezultatų dėrybose, bet kuo greičiau sutarsime dėl rinkos stabilumo rezervų, tuo greičiau turėsime rimtą argumentą, kurį galėsime patikti visiems savo partneriams dėrybų procese, kuris tikiuosi mus nuves link gero Paryžiaus susitarimo, kaip pirmininkas Junkeris yra pareiškęs energetikos sąjunga turėtų būti ypač, akcent, turėtų ypač akcentuoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Reikia sustiprinti pastangas, atsisakyti uh, anglijas transporto sektorijoje, taip pat uh, mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetalus uh, būsto srityje. Taip pat dabar norėčiau pakalbėti apie atsinaujinančių energijos šaltinių uh, E, skatinimą investuojant į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Investicijos šią sritį yra svarbus, svarbios e, taip pat ir dėl to, kad norime sumažinti dabartinę e, energiją, dabar vykdomą energiją imlę veiklą. Jeigu, pas, jeigu tapsime technologiniais lyderiais šioje srityje, mes mm, galėsime taip pat e, kurti darbo vietas ir užtikrinti augimą. Ponios ir ponai, šie penki svarbiausi aspektai, kuriuos jums pristačiau, e, atstovauja holistinį požiūrį ir apima daugybę politikos ryčių transporto, aplinkosaugos, konkurencijos, žemės ūkio ir pramonės. Ir noriu pasakyti, kad ne, ne, ne aš vienas E, dirbu rengiant šį dokumentą, tuo užsima daugybė direktoratų ir netrukus tikiuosi jums pristatyti tų bendrų daug sektorių apimančių pastangų rezultatus. Ir tai, ką mes jums pristatysime dokumentą, kuris apims daugybės skirtingų sečių, tai bus komisijos kaip kolegialios institucijos uh, E, parengtas pasiūlymas. Per šį trumpą man suteiktą laiką nebenorėčiau jūsų apsunkinti tolesnę detalę informaciją. Manau, kad mums reikia diskusijų, taip pat reikia pasilikti laiko ir, ir, ir jūsų pasisakymams. Žinau, kad jums ypač rūpi dar vienas klausimas, todėl norėčiau ką dar pasakyti dėl valdysenos. Tikriausiai visi sutarėme, kad energetikos sąjunga pareikalaus e, tvirtos ir patikimos e, valdymo sistemos. E, aš skaičiau laišką, e, kurį jūs e, nusintėte pirmininkų Junkeriui, e, komisijos narių Kanjetei ir man. Aš e, sutinku, kad parlamentas kaip teisėkuros institucija turi vaidinti labai svarbu vaidmenį energetikos sąjungos kūrime ir todėl e, turiu, noriu pažadėti Jums, kad kai tik tai e, komisija patvirtins energetikos sąjungos strategiją šį mėnesį, už maždaug mėnesio aš e, iš karto e, iš to posėdžio atvyksiu pas Jūs į parlamentą ir pristatysiu e, strategijos pamatus Jums. Ir, e, ne tik pristatysiu ją, bet prašysiu jūsų paramos ir, ir jūsų dalyvavimo, visapusiško dalyvavimo proces, šiame procese, nes be jūsų energetikos sąjunga netaps realybė ir nepasieksime sėkmės e, tame procese, nepas, ne, neužtikrinsime gerų rezultatų mūsų piliečiams. Ačiū. You your... Dėkui už įžangą žanginę kalbą, o dabar galėsime pradėti pirmąjį klausimų atsakymų raundą. Steiksime žodį koordinatoriams. Noriu paprašyti visų koordinatorių neviršyti laiko ir kiekvienam pasisakymui panaudoti nedaugiau kaip dvi minutės. Piteris Lyza pirma. Dėkui, ponė pirmininkė. Labai ačiū pirmininko pavaduotojų. Dėkoju už pristatymą, ypatingai už jūsų baigiamą pastabą dėl to, koks svarbus yra Europos parlamentas, turiu su to susijusi klausimą. Jūs minėjote laišką, kurį ponas Lavie, ponas Buzekas ir daugelis kitų kolegų pasirašė. Ir tame laiške mes teigiame, kad mus neramino padėtis taryboje ir ko gero ir komisijoje padėtis dėl būsimosios energijos sąjungos strategijos 2020 m. tikslų, nes jie neturėtų būti nustatomi remiantis direktyvomis, bet jie turėtų būti nustatomi remiantis naująją valdysenos sistemą. Ir komisijoje buvo išplatintas dokumentas, kur buvo parašyta, kad Europos parlamentas ir kitos suinteresuotos pusės dalyvautų šiame procese, bet mums to nepakanka. Žinoma, gerai, jeigu jūs atvykstate ir paklausėte Europos parlamento nuomonės, bet Europos parlamentas yra viena iš teisėkuros institucijų ir mes norime atlikti svarbų vaidmenį šiame procese, nes šitas klausimas mums yra labai aktualus ir ne vien tik mūsų komitetui, bet ir visam Europos parlamentui. Negalima grįžti prie to, kas buvo anksčiau, prie tarp vyriausybinio politikos formavimo principo. Ir aš nežinau, kaip jūs ar ponas Junkeris galėtumėte argumentuoti tokį žingsnį atgal. Taigi, koks bus mūsų klausimas kaip e, bendro e, sprendimo prieimimo institucijos. Ir kitas klausimas yra susijęs su tuo, ką sakė ponas Junkeris. Jis labai aiškiai įvardėjo poziciją, tai yra 30 procentų, kurio būtų įpareigojantis dydis nustatytas direktyvoje, kuri reglamentuotų laikotarpį po 2020 metų. Ar jūsų pozicija ta pati? Dėkui, toliau Matės Grotė. Dėkui. Ačiū už pranešimą. Dėkoju už pateiktą viziją dėl to, kokia bus energetikos padėtis ateityje. Vienas dalykas yra labai svarbus, tai yra pasitikėjimas. Ir dabar pradėjus darbą naujai komisijai, mes, e, Envi komiteto nariai, nerimaujame dėl kai kurių dalykų. Pavyzdžiui, kad bandoma žengti žingsnį atgal. Pavyzdžiui, atliekų tvarkymo paketą čia galėčiau paminėti. Mums atrodo, kad mažėja pasitikėjimas Europos parlamentu. Ir daugeliu klausimų pasitikėjimas mumis mažėja. Tarp tokių klausimų galima paminėti ir energetiką bei investicijas. Taigi mano klausimas yra toks, o kur bus atliekamos investicijos, nes juk iš investicijų bus kuriamos naujos darbo vietos. Ir tam ir turi būti skirtos investicijos - kurti naujas darbo vietas. O valdysenos modelis, sustikimas Paryžiuje, visi šie klausimai mus taip pat neramina. Jūs minėjote, kad diplomatinis paketas bus svarstomas, bet aš manau, kad reikia šio to daugiau. Svarbu nustatyti, kieno balsas bus lemiamas. Ir būtų labai svarbu, belaukiant susitikimo Paryžiuje, sužinoti labai tiksliai, kas yra pagrindiniai žaidėjai šiame procese ir kas dalyvaus tose dėrybose ir koks bus diplomatinis požiūris, kurio bus laikomasi dėrybų metu. Toliau elektros kainos. Visuomenė palengva nustos mus remti, kai elektros kainos ims aukti. Ir tai bus, jeigu pagrindinį vaidmenį atliks uh, privatus energijos tiekėjai. Todėl aš manau, kad vyriausybės turėtų reglamentuoti palūkanų normas, sutarčių sudarimo taisyklės, kad visą tai suvaldytų. Tai yra labai svarbu, ypatingai tiems, kur energijos ir elektros nepakanka. Todėl, mano nuomonė, būtų svarbus dar vienas dalykas, kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Svarbu, kad būtų gyvendinami infrastruktūros projektai skirti gabenti elektros energijai. Man visiškai yra nesuprantama, kas vyksta kai kuriuose valstybėse. Pavyzdžiui, mano šalyje yra keturios skirtingos zonos su skirtingomis taisyklėmis Taigi mano valstybė jau yra susiskaldžiusi, tai jau galime įsivaizduoti, kas darosi visoje Europos Sąjungoje, kur yra bent kelios valstybės. Taigi turime tikrai protingiau žiūrėti tai, kaip skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Toliau vakar vardu, ponė Jeling. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pirmininko pavaduotojau. Aš taip pat noriu pratesti atsinaujinančių energijos šaltinių temą ir užduoti klausimas to susijusia. Tai yra labai aktualu Junktinėje karalystėje, iš kur aš esu. Pas mus daug dėmesio skiriama tokiems energijos šaltiniam ir vienas iš e, tokios energijos gamybos, viena iš tokių bus pastatyta ir prijungta prie pagrindinės sistemos 2018 metais. Tai yra labai svarbus žingsnis, ypatingai Britų salose ir turbūt ir kitose e, Europos Sąjungos vietose. Ir toks jo projekto potencialas yra labai svarbus. Tam bus panaudojama posvinio atoslogų energija noriu pasakyti, kad čia yra labai geras išteklius, kuris yra naudingas ir Junktinė karalystė ir kitoms šalims. Tik tiek, kad Junktinė karalystė galbūt daugiau tokios energijos gali panaudoti, nes pas mus yra e, labai daug tų potvinių ir atoslugių. Taigi iš tikrųjų tai yra puikus e, energijos šaltinis, turintis didžiulį potencialą ir šitas procentas šitas projektas bus įgyvendintas e, taip, kad 65 procentai visų reikalingų dalių bus pagaminta Europos Sąjungoje. Taigi tiesiog norėjau kreipti dėmesį tai, kad yra labai daug nau, įvairiausių naujų galimybių ir man įdomu, ką Jūs manote, kaip ketinate remti tokias naujoves. Ir ypatingai Kaip ketinate užtikrinti, kad e, šių sistemų plėtra ir gamyba vyktų Europos Sąjungoje? Mr. Farija. Aldo frakcijos vardu, pana Farija. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Siekis sukurti bendrą energetikos sąjungą. Pažiūrėkime pro langą už lango 2015 metai. Ir pakankamai didelė įmonių vairovė šioje srityje. Todėl labai svarbu nepamiršti ir kito fakto, kad nacionalinės politikos šioje srityje visada buvo plėtojamos sparčiau negu Europos Sąjungoje. Taigi Europos Sąjungos politika gali susidurti su tam tikromis kliūtimis dėl naftos rinkos problemų. O kaip jūs įsivaizduojate, kaip sparčiai galima pasiekti pažangos tarp valstybinių jungčių, pavyzdžiui, srityje? Ar komisija iš tiesų stebi, kokios pažangos pasiekia atokus regionai, na, pavyzdžiui, kad ir Malta. Ir ar ketina uh, remti strateginio pobūdžio projektus tokiuose regionuose. Pone pirmininkė, jūs žinote, kad reikia atsižvelgti į skalūnų dujas. Be to, nepamiršti ir tikslų kurie nustatyti klimato kaitos srityje. Ir kurie susiję su mūsų svarstomais energijos šaltiniais. Beje, tų energijos šaltinių panaudojimas pakankamai brangiai kainuoja. Dar kitas dalykas, o kaip išorės sąnaudas įtraukti į vidaus kaštus. Toliau ponia Konecka. Konecna. Ačiū ponia pirmininkė. Kai kurie kolegos neatsiliepė po pakartotinių prašymų raštu, bet džiaugiuosi, kad jūs pirmasis sureagavote ir atėjote į mūsų komiteto posėdį diskusijoms. Tikiuosi, kad ir ateityje tai bus ir kad jūs parodysite gerą pavyzdį savo kolegoms. Jūs kalbėjote šią temą vakar, pakartojate e, tai kalbėdamas ir šiandien. E, sakėte, kad svarbiausia problema energetikos sektoriuje yra e, aukštos energetikos kainos, aukštos kainos už šildymą žmonėms ką jūs ketinėte daryti, keičiančią e, apgalėtiną situaciją. Ar yra konkrečių priemonių tai daryti numatyta? Būtų gerai grįžti prie šios temos diskusijose. Kalbėdamas įtra komitete, jūs taip pat apie tai kalbėjote. Jūs kalbėjote apie Tai kaip, kaip, galime būt, kaip galėtume šiek našesnę mūsų ekonomiką, kur galėtume sutaupyti, kaip uh, pasipriešinsite energijos švaistimui, ką darysite, kad jį būtų taupoma. O kalbant apie e, norėčiau paklausti ir apie elektros e, tranzito e, tinklus kai kurios šalis plėtoja atsinaujinančių energijos šaltinių kūrimą ir, ir kai kur palei sieną kuriami stambus e, energijos gamybos šaltiniai, tačiau svarbu, kad nebūtų energijos traukimo, nu, tiekimo nutraukimo, kaip yra Čekijoje, pavyzdžiui, e, iš Vokietijos e, tinklas tęsiasi per kaimininės šalis Ir net jeigu mes sukursime didžiausią pasaulyje energetikos sąjungą, mes vis dėlto turime nepamiršti, kad reikia tinkamai valdyti energijos rautus. Ačiū. O dabar žaliųjų vardu. Ponas Atshold. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ir komisijos nariu. Iš tiesų mes vertiname uh, žingsnius, kurių imasi Europa ir Europos komisija. Bet e, štai aš čia sėdžiu, sako kalbantysis, žinau, kad sunku surasti, kas kalba akimis. Aš manau, kad Europoje reikia susitarti dėl keturių, penkių pagrindinių, atraminių tokių elementų ir manau, kad dėl to problemų nekiltų, nes tokie elementai būtų labai logiškai parinkti. Bet, komis, bet įdomu, ar komisija iš tiesų įtrauks praktinius klausimus į darbų planą, nes mes dabar kalbame apie bendrą energetikos rinką kaip, ir šiuo atveju visi viskam pritarė taip kaip tai, kaip pasaulyje. Komisija, kuri teigia, kad turėtų tapti labiau politinė struktūra. Tai jeigu jūs iš tiesų norite tapti politinę struktūrą, politinį svertą turintį struktūrą, tai ir a, formuodami politiką a, siekite ambicingų tikslų, politinių tikslų. Ir dabar, pavyzdžiui, kai kalbame apie energetiką, tai negalima plėtoti energetikos atskirai nuo klimato kaitos reikalų. Ir aprūpinimas energi, energija turi būti neatsiejama klimato kaitos dalis. Todėl komisija turi iš tiesų nustatyti privalomus energijos taupimo parametrus. Jūs dažnai sakote, ir komisijos narys Junkeris sako, mes norime užimti vadovaujančias pozicijas atsinaujinančio energijos šaltinių panaudojime. Kaip jūs tai padarysite, jeigu iki 20 metų numatyti 5 procentai, o, o po 20 procentų jau procentas mažėja ir krenta iki 1 procento? Aš manau, kad reikia e, kur kas rimčiau viską daryti. Ir trečias dalykas pati didžiulė problema yra ta, kad kiekvien, Lisabono sutartyje yra pasakyta, kad kiekviena valstybė narė pati savarankiškai priima sprendimą dėl to, kokius naudoti energijos šaltinius. Ir visos kitos kalbos tai yra tik tai tuščios kalbos. Ir kol nebus bendrai sutvarkyta šitas reikalas, kol mes neatsisakysime to konkretaus straipsnio Lisabono sutartyje, tol energetikos sąjungos iš tiesų nebus. Arba tai bus mistinis debesėlis horizonte. Ačiū. Ir FDD vardu dabar, ponas Pedišiniai. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kad suteikėte žodį. Komisijos nariui noriu priminti, kad labai daug e, tyrimų rodo, jog išmetimai, taršalų išmetimai yra visiškai nesuderinami su tais tikslais, kurie numatyti ir kurie yra skirti kovoti su klimato kaita. Pirmiausia, tai pavyzdžiui, naftos atsargos ir dujų atsargos pusė dujų atsargų ir antmens anglės atsargų praktiškai glūdi po žemę nenaudojami. Ir ar galima būtų jos panaudoti kovojant su klimato kaida. Taip pat e, jūs komisijos nariai sakėte, kai ką į ką atkreipiau dėmesio. Jūs sakėte, kad reikia integruoti mūsų infrastruktūrą, geriau išnaudoti šaltinius ir geriau išnaudoti dėrybinės galės derantis su trečiosiomis šalimis, turiu galvoje to, tomis, kurios parduoda energijos šaltinius. Taigi AKR delegacija, pavyzdžiui, mūsų parlamente jau teikia pasiūlymą ir dėl vieno pasiūlymo parlamentas balsavo Taigi galimybė išnaudoti Afrikos Karibų regiono AKR e, šalių energetinius išteklius. Tokiu būdu mes galėtume sumažinti iškastinio kūro panaudojimą ir įsaugoti iškastinio kūro atsargas Europoje, bet galėtume išnaudoti Afrikos turimus išteklius. Komisarė, jūs sakėte, kad svajonės turi būti ambicingos, bet mes neturime būti ambicingi hipokratai, e, veidmainiai, atsiprašau. Pirmininkas. Na, ačiū. Taigi, e, pirmas klausimų uždavimo etapas baigtas. Dabar suteiksiu galimybę komisijos nariui atsakyti. Na, gal pirmiausiai tai daktaras Lizos klausimas, kuris e, daugiausiai, e, kuris praktiškai tiesiogiai susijęs su valdysenos, valdymo reikalais ir kuris rūpi daugeliui komiteto narių. Na, pirmiausia, turiu pasakyti, kad iš tiesų reikalinga a, tvirta valdymo sistema, kad mes galėtumėm a, pasiekti tikslų numatytų iki 2030 metų. Taigi, ką reiškia tokia patikima valdysenos sistema? Mes turime užtikrinti, kad mūsų politika įvairios politikos įvairiose sritise tarpusavyje geriau dėrėtų, nes labai svarbu nuspėjamumas. Jeigu mes kalbame, kai mes kalbame su verslininkais, su investuotojais, tai jie visi sako, kad būtiniausia sąlyga yra teisinio reguliavimo stabilumas nes tokiu būdu yra garantuojama stabili veiklos aplinka, tada atsiranda noras ilgiau veikti, daugiau investuoti. Ir tada e, mes, kai tik tai teisinio reguliavimo aplinka yra stabili, yra pastovi, tai mes iš karto matome, kai pradeda aukti e, investicijų srautai. Toliau. Mano galva taip pat reikalinga sukurti valdymo sistemą, valdysenos sistemą, kuri padėtų sustiprinti regioninį bendradarbiavimą. Ir e, tokių pavyzdžių beje aš išgirdau jau net užduodant klausimus, nes manęs klausia, kodėl mes nesikalbame su regionų šalimis, kodėl mes nedarome to ar nu, kodėl nepriimame atitinkamo sprendimo, e, ypač e, atsižvelginti tai, kad bendrų tinklų jungtis yra gana sudėtingas dalykas ir kad mums reikia pasiekti Europos vadovų taryboje spalio mėnesį numatytų tikslų, tai yra bent jau 40 procentų sumažinti CO2 išmetimus ir bent jau 40 procentų energijos gauti iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Dar kartą pažymėsiu, bent jau 40 procentų. Ir tai reiškia, kad E, reikalinga didinti e, energijos panaudojimo efektyvumą. Reikia geriau taupyti energiją, beje, šis sprendimas tokie šimties procentų buvo bendras kompromisas. Kitas dalykas, kad reikia iki 2030 metų užtikrinti, kad 50 procentų visų reikalingų jungčių jau bus įdėkta. O tai reiškia atitinkamą infrastruktūros reformą. Dar vienas dalykas tai yra apivartiniai taršos leidimai ir šitos sistemos reforma. Bet e, apivartiniai taršos leidimai turėtų nebūti suprantami labai siaurai taip, kaip jie veikia dabar. Reikia galvoti apie kitus sektorius, kuriuose būtų galima pasinaudoti sukauptą patirtimį. Taigi darbų yra labai daug. Ir Ką reiškia tokie darbai? Tokie darbai reiškia, kad reikės tvarkyti teisinį pagrindą. Ir iki vasario pabaigos mes ketiname paskelbti, komisija ketina paskelbti teisės aktų paketą, kuriam susijusi su energetikos rytimi, kuris aiškiai numatys, kaip bus pereinama e, prie naujų darbo metodų ir kaip mes sieksime tikslų. Nes jeigu mes norime sukurti energetinę sąjungą, tai mes tikrai turime turėti tinkamą teisinį pagrindą ir atitinkamas priemonės. Dar vienas dalykas tai yra um, atitinkamos infrastruktūros poreikis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikia numatyti prioritetinės infrastruktūros dalis ir jungtis, kuri absoliučiai būtina žvelgiant iš Europos Sąjungos perspektyvos O ir tada žiūrėti, kaip visi tie tinklai dera tarpusavėje. Dar vienas dalykas - tai yra kelio gairių planas vedantis į Paryžių, į klimato kaitos viršūnių susitikimą. Ir žinote, kad mes dabar kaip niekad turime galimybę susitarti. Ir būtent susitarti Paryžiuje o galutinis susitarimas Paryžiuje tikimasi bus pasiektas gruožio mėnesį. Bet iki to laiko mes turime galvoti apie tai, kokiomis jungtimis galėsime pasinaudoti. Ir matote, mes ketiname jum pateikti visą paketą dokumentų, kurie labai svarbus, jeigu norime pasiekti savo tikslų. Dar vienas dalykas ir sritis, kurioje siekiame pasikeitimų. Kaip pagerinti ataskaitų teikimą tam, kad energetikos sąjungos atveju atskaitomybė vyktų sklandžiai. Mes norime, kad būtų bendra ataskaitų teikimo sistema, kuri veiktų cikliškai būtų tik vienas ciklas ir šiuo metu vyksta labai intensyvios dvišalės e, dėrybos su valstybėmis narėmis, bet taip pat mes kalbame su jumis ir su kitais suinteresuotais ES subjektais. Mes norime tokios ataskaitų teikimo sistemos, kuri būtų pakankamai paprasta, o tai reiškia, kurią būtų galima nesunkiai pritaikyti savo reikmėms Ir tai reikia dabar pagalvoti, kaip galima geriau motivuoti valstybės narės, kaip galima jas paskatinti sparčiau dirbti. Tai yra tik tai baziniai tokie elementai. Aišku, pačioje vizijoje bus daug, daug detalių. Ir neabejotinai, kad Europos parlamentas bus viso šio proceso dalyvis ir mūsų partneriai. Dabar griuotė klausimas dėl atliekų paketo. Energetikos sąjungoje yra numatytos sritis, kuriuose priori, e, veiksmai nėra pirmų, pirma eilės svarbos. Bet mes turime <clears throat> kai kalbame atlikas, galvoti apie bendrą ciklą, nuo tada, kada atsiranda produktas, iki tada, kada dalis jau virst atliekomis. Nes bet kuriuo atveju tai yra gamtinių išteklių arba atliekų panaudojimas. Nes yra visa seka, kaip kūriamas produktas, sukūriamas, panaudojamas, išmetamas, perdirbamas kartotiniam naudojimui. Bet galimybės E, bet sistema turi vėlgi būti darni ir sklandi, nes tada galėsime sumažinti įvairias išlaidas, na pavyzdžiui, kad ir transporto išlaidas, šildymo išlaidas, nes pasižiūrėkime, kaip yra gaminamas aliuminis. Gaminant aliuminį reikia tik tai 5-6 e, procentų elektros energijos kasdienėme gyvenime. Pagalvokite apie tai. Ir tai yra visiškai kitoks požiūris Toliau, grįžtamoji ekonomika, circular economy. Tai dar vienas dalykas, kuris be kita ko susijęs su informavimo politika. Pana Griotė taip pat kalbėjo apie elektros energijos problemą, kuriam akivaizdžiai egzistuoja Europoje, tikriausiai gal ir kitose šalyse. Šiuo metu Mūsų elektros rinka yra pakankamai suskaldyta. Mums tikrai reikia naujos elektros rinkos sistemos ir uh, sandaros. Ir mes tokią naują sandarą ketiname pasiūlyti, nes naujoji sandara turi tinkamai atsižvelgti geresnę valdyseną, atsinaujančius energijos šaltinius ir jų panaudojimą, vietos regioninę valdyseną, uh, nes tik per mažesnės e, vietos lygio, paskiau regiono lygio rinkas mes galime tikėti sukurti dar ne bendrą elektros rinką. Pone Galinga klausė apie potvinio atoslūgių energiją ir naujos pažangios technologijos dėgymą. Na, aš minėjau visą tai kaip penktąjį punktą mokslinio tyrimų srityje, kuriam, kurį komisija ketina paremti finansiškai. Ir manau, kad energijos gavimas potvinios loslūgių metu domina ne tik tai mokslininkus šiuo metu. Ir ateitie mes ketiname prisidėti prie panašių finans, e, projektų finansavimo. Beje, nepamirškite šiame kontekste ir Junkerio investicijų plano, o Junkerio fondas investicijoms turėtų būti paskirsitas pagal tam tikrus principus tarp įvairių sričių. Maždaug 27 procentai bus skirta energetikos infrastruktūrai sukurti, panašiai e, truputį daugiau bus skirta transportui, todėl reikia pagalvoti, kaip mes <clears throat> gyvendinsime savo pažadus, kaip bus įgyvendinti tokie projektai. Ponas Farija klausė, kaip galime geriau sutvarkyti ten tinklą. Na, dabar yra svarstomi keli projektai, kurie finansuojami iš struktūrinių lėšų, o jūs žinote, kad yra iš įvairių šaltinių finansuojami projektai, tai yra Europos infrastruktūros plėtros projektas, taip pat yra tie vadinami PSI projektai, tai yra bendro intereso projektai ir yra projektai, kuriuos siūloma finansuoti pagal Junkerio investicijų planą. Bet mes turime būti tikri, kad projektai bus įgyvendinti tam tikrų eiliškumų pagal jų svarbą, pagal tai, kiek papildomos naudos jie sukuria. Bet manau, kad mes um, turėtume bendrai vertinti, reikalingi mums kai kurie projektai ar ne. Nes jeigu projektas nereikalingas, tai kam e, gaišti laiką, eikvoti energiją ir finansinės lėšas. Aš manau, tiesiog reikia e, pasižiūrėti, kaip sutvarkyti bendrą visą projektų vertinimo tinklą. Taip pat buvo minėtos pernelyg aukštos kainos už energetiką. E, mes siekiame reformuoti elektros rinką ir manau, kad turime ypač didelį dėmesį kreipti mm, į kainą, kurią moka smulkieji vartotojai. E, bendra pirminė energijos kaina yra tokia pat kaip knėse valstybėse, tačiau pridėjus mo, įvairius mokesčius, transportavimo kaštus, galutinė kaina pasidaro tris kart didesnė. Manau, kad čia reikia labai atvirų diskusijų ir e, pamastymų, kaip restruktūrizuoti kainodarą. Taip pat reikia parengti gairias valstybėms, kad jos galėtų tik, tik, užsitikrinti atsinaujinančius energijos šaltinius, kad e, energijos kainos būtų prieinamos ir uh, namų ūkiams ir verslui Europoje. Energijos švaistimas. Manau, mums reikia toliau e, dirbti ekologinio dizaino ir mm, žymėjimo, energinio žymėjimo klausimais. Nes jeigu įvertinsime mūsų pasangas energijos taupimo srityje, e, pusė mūsų pasiekimų e, yra paaiškinami būtent pastangomis e, šiais dviem klausimais. Ir manau, kad mums reikia modernizuoti ekologišką dizainą, taip pat prekių žymėjimą, pagal jų e, energinį našumą, nes tai patinka ir verslui, ir vartotojams, tai daro gaminius konkurencingesniais, tai taip pat skatina taupyti energiją ir mažinti e, išmetalus į aplinką. O kalbant apie pastatų energinį našumą, tai čia draugės Europos investicijų banku rengiame sukurti fakultatyvinę priemonę, kuri leistų savivaldybėms e, imtis e, ambicingesnių projektų ir siekti didesnio pastatų energinio našumo. Jeigu bandytume viską supaprastinti, tai sumažinus e, pastato energinės išlaidas, e, tą sutaupytą, sutaupytus pinigus galima būtų pasitelinti. Uh, Aš jau komentuodamas energetikos sąjungą sakiau, kad tai nebus tiesiog naujai surašytas tekstas. Kalbėsime apie tai, kaip ją kurti. Bus patikta daug konkrečių pasiūlymų dėl naujų teisės aktų arba bus pasiūlymas peržiūrėti galiojančius šią srityje teisės aktus. Ir bus parengtas labai konkretus dokumentas dėl mūsų dėrybinės pozicijos Paryžiaus konferencijai dokumentas. Kaip suprantate, šiais klausimais turim, dirbdami turime remtis tuo, dėl ko susitarėme su valstybėmis narėmis, turime remtis Europos vadovų tarybos išvadomis ir tai ir bus mūsų parengiamojo tolesnio darbo pagrindas. Tuo pagrindu bus parengti e, pasiūlymai, kurie pasirodys vasario mėnesį. Ir galiausiai pono Peričinį klausimas dėl anglies kainos. Sutinku su jumis, reikia ją nustatyti. Anglijas kainos nustatymo klausimas nėra tinkamai sprendžiamas, apivartinių taršos leidimų sistema neveikia. Turime susitarti dėl rinkos rezervų ir aš turiu pasiūlymų, kaip galėtume suderinti jūsų komiteto ir įtrio komiteto narių siūlymus, kad viskas e, pereitų į trišalio dialogo etapą. Žinau, kad pirmininkaujantį valstybę pasirengusi dirbti e, šiuo klausimu. Nes kai susitarsime dėl šio klausimo, galėsime iš karto pereiti prie kitų pasiūlymų dėl apivartinių taršos leidimų sistemos, nes tas, to pasiūlymo ypač laukia mūsų partneriai, mūsų dėrybiniai partneriai ir taip pat mūsų verslo partneriai. Jeigu nusisime tinkamą žinę dėl anglies kainų ir jeigu rinkos mechanizmai uh, tinkamai veiks, daugybė šiandien svarstomų mūsų problemų tiesiog išnyks, nes sistema pradės vėl tinkamai funkcionuoti. Ačiū pirmininkė. Ačiū už atsakymus. Ir dabar periname prie antrojo klausimų raundo. Prašau kolegų laikytis pasisakymui skirto laiko neviršinti pusantros minutės ir dabar žodžiu iš karto poniai Grostet. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Jūs kalbėjote apie bendrą energetikos rinką ir sakėte, jog norite toliau plėtoti išmanės technologijas taikančių miestų procesus. Žinoma, savivaldybės turi pasitelkti naujoviškus sprendimus, dėgiant e, išmanės transporto sistemas, skatinant. E, energiją taupančių pastatų statybą miestuose, siekiant užtikrinti gerą energijos valdymą. Tačiau būtų gerai, kad ta graži idėja neliktų vien tik idėja. Ir kaip žinote, kad mm, tie pasiūlymai virstų praktiniais projektais reikia finansų. Kaip, kur, kur planuojama rasti finansų šiems naujiems sumaniesiems tinklams ir jų steigimui, nes, kaip žinote, e, vietos valdžiai iškyla sunkumų e, randant biudžete lėšų šiems tikslams. Kaip finansuosite e, sumanių miestų plėtotę? Ačiū toliau, ponas Paulučiai. Komisijos nariai. Energetikos sąjungos kūrime Ir kalbant apie ją, jei norime išvengti teorinių diskusijų, reikia e, pašalinti kliūtis egzistuojančias vidaus rinkoje visais lygmenėmis. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį kai kurias problemas egzistuojančias apivartinių taršos leidimų sistemoje. Manau, kad turime atsižvelgti ir klimato kaitos aspektą. Anglijas E, nutekėjimas ir kiti su šia taršos leidimų sistema siejami klausimai yra rimtos kliūtis įmonėms. Ir įmonėms tenka mokėti e, gana didelę kainą. Reikia ieškoti integruoto požiūrio į šį klausimą. Taip pat turime vengti iškreipyti konkurenciją ir nepakenkti tinkamai veikiant vidaus rinkos veikimui, kurį veikia tinkamai. Manau, reikia sprendimo, kuris būtų dėgiamas e, bendrumas, tai yra reikia europinio sprendimo ir, ir taip pat reikėtų nepamiršti ir finansavimo e, aspektų. Turime nagrinėti padėti nacionaliniu mastu, taip pat nepamiršti apskaičiuoti, kiek kaip tas sprendimas atsilieps e, bendram nacionaliniam produktui. E, buvo, praeisiais metais buvo patikta įdomių, spre, patikta įdomių pasiūlymų, kaip pradėti žengti tuo bendrų pastangų keliu, kuris padėtų sukirti bendrą energetikos sąjungą. Noriu paklausti, ką komisija rengiasi daryti, kad paska, paspartintų bendros energetikos rinkos sukūrimą. E, pone Girling, aš užduodu klausimą pono Dankano vardu. Uh, iš savo frakcijos. Kaip žinote, Šiaurės jūros E, energetiniai tinklai gali suvaidinti svarbu vaidmenį, užtikrinant energijos tiekimą įvairioms šalims ir suteikti galimybę Junktinė karalystė eksportuoti e, energiją. Ar galite pažadėti, kad Šiaurės jūros energetinė sistema bus svarbi busimų, busimos strategijos dalis ir ar galime tikėtis konkrečių pasiūlymų iki rugsėjo mėnesio, kad galėtume įvertinti projektus ir priimti kiek įmanoma e, greičiau reikalingą sprendimą. Ačiū toliau, ponia Meisner. Ačiū. Vicepirmininkė, noriu padėkoti Jums už programos pristatymą. Turiu porą klausimų. Visų pirma, dėl energetikos sąjungos ir energijos infrastruktūros. Ponas Otikeris sakė, kad svarbu e, kurti energetikos infrastruktūrą Europoje, kad su, su, sujungtume pietų ir šiaurės e, tinklus. Tačiau kaip bus, kai bus pradėti teikiami projektai ir, tarkim, gyventojai bendruomenėse priešinsis tiems projektams. Ar bandėte kalbėti apie tai, nes kažkur tie tinklai turės būti kuriami. Turiu klausimą apie miškus Šiaurės Europoje yra nemažai miškų, tačiau miškai yra tvaru, tvarus išteklius, tvarus ištekliai, e, lyginant su kitais ištekliais ir vertinant, kalbant apie e, energiškai našius namus, galbūt mediena būt, galėtų būti panaudojama kaip statybinė medžiaga, kad statytume daugiau E, energiškai našių namų, ar apie tai kalbama diskusijose. Taip pat, kokį vaidmenį biomasė galėtų suvaidinti bendroje energetinėje sistemoje. Ponas Juaristi. Ačiū. Pone Šefkovičiau, turiu pris, prisipažinti, kad šiandienos diskusija man labai patinka, bet nežinau, ar to pasiūlymo konkretus projektai bus įgyvendinami, kai prasidės praktiniai e, svarstymai dėl lėšų. Jūs kalbėjote apie atsinaujančius energijos šaltinius, e, apie tai, kad, kad mūsų anukams netektų mokėti už, už mūsų daromas klaidas. Aš su to sutinku, bet, pavyzdžiui, skaitau apie skalūno dujų gavybą, uolienų skaldimą ir manęs tai nedžiugina. Pavyzdžiui, Ispanijoje uh, svarstama galimybė pradėti taikyti tą metod, metodologiją, uolienų skaldymą ir tai apimtų didžiulius, tos, ta, tas metodas būtų taik, taikomas didžiuliuose plotuose. Noriu paklausti, ką Jūs apie tai manote, nesakėte, kad reikia pasitelkti ir vietos valdžią, įtraukti ją, bet mano šalyje bent jau ji nėra įtraukiama. Mano gimtinėje Baskų krašte, pavyzdžiui, taip nėra. Kaip bus su tomis įmonėmis, kurios e, e, padeda mm, išgauti skalūnų dujas, skaldant uolieną? norėčiau žinoti, kokia jūsų nuomonė yra apie tai, nes tokiems metodams turėtų pritarti ir komisija. Ačiū toliau, ponas Turmes. Ačiū komisijos nariui. Manau, kad energetikos sąjunga gali būti sėkminga, jeigu mums pavyktų e, gyvendinti labai matomus projektus. Pavyzdžiui, buvo minėtas Šiaurės jūros projektas. Aš vykdau kam, kampaniją dėl 95 milijardų eurų fondo šia, e, skirimo iš e, strateginių investicijų fondo. Taip pat minėjote sumaniųjų miestų e, iniciatyvą. Tai būtų projektai, kurie būtų matomi ir jų nauda būtų apčiuopiama. Kitas klausimas - valstybių narių vykdomos energetikos politikos e, konvergencija. Ir čia noriu paminėti keletą teisės aktų. Atsinaunančio energijos šaltinių direktyva E, bet e, kai kurios interesų grupės e, kritikuoja šios direktyvos taikymą. Pavyzdžiui, Davose buvo pristatytas gana prieštaringas siūlymas. Taip pat reikia nepamiršti, kad sinaudintis energijos šaltiniai taip pat gali būti laikraščių pirmųjų puslapių antraštėse. Tai kitas toks svar, svarbus ramstis, tai mm, energiškai našus pastatai. Todėl mm, esamų pastatų renovavimas e, turi būti svarbi, svarbia užduotimi, turime juos renovuoti. Ir trečia, horizontalioji energijos taupimo direktyva, jos septintasis straipsnis ir ekologiško dizaino direktyva, dar vienas svarbus dokumentas. Ar galite patvirtinti, kad jūs ir, ir visa komisija teikdama teisės aktus ir tik per teisėkuros procesą Europos parlamentas vaidina kokį nors vaidmenį, nes kitaip parlamentas visiškai būtų nustumtas į šoną. Taigi, ar galite pažadėti, kad jūs nesirink, nesi, nesiri, nesirinksite britiškojo metodo, pagal kurį parlamentas būtų visiškai neįtrauktas. Dėkui toliau, panas Mazaronis. Dėkoju. ES energetinė e, e, sąjunga yra energetinės nepriklausomybės garantas, ypač nuo tokių nepatikimų ir neprognozuojamų žaliavų tiekimo monopolininkų kaip Rusija. I'm here. E, be jokios abejonės, atsinaujinančių išteklių energetika yra vienas pagrindinių elementų, padedantis užtikrinti energetinį ir ekologinį saugumą. E, mano klausimas būtų, kaip ketinate skatinti žaliojo augimo potencialą ir užtikrinti ilgalaikę atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrą. Kokius konkrečius įsipareigojimus ketinate numatyti, kad būtų siekiama E, mažinti elektros energijos importą ir skatinti vietinių e, energijos išteklių naudojimą. Thank you very much. And now... Dėkui. Toliau panas Patso. Dėkui. Pirmininko pavaduotojų jūsų nepaklausė apie vizitą Maskvoje. Jūs susitikote su Gazpromo vadovais ir energetikos ministru Maskvoje. Mes visi žinome, kad Rusijos dujos negali būti nieko pakeistos vidutinės trukmės Europos energijos šaltinių derinyje. Kelioms valstybėms narėms energijos tiekimo saugumas yra labai svarbus. Ir aš norėčiau sužinoti, kokia yra situacija susijusi su pietų e, srautu South Stream, nes ji man dabar yra neaiški. Mes žinome, kad South Stream, ko gero, nebus įgyvendintas projektas. O mano klausimas būtų toks. Kaip jūs vertintumėte šiaurės e, kanalą Nord Stream? šiuo kanalu Vokietijai yra teikiama energija iš Rusijos ir 45 pro, 59 procentai e, tos struktūros priklauso Rusijai. Tai ką žinote apie tai? Kitas mano klausimas susijęs su Rusijos pareiškimu, kad jie nori statyti dujotiekį į Turkiją. Ar jūs manote, kad tai yra realistiškas planas ir ar Turkija būtų pasirengusi tuomet mums teikti dujas? ponas Belė. Pirminkė, aš čia. Norėčiau užduoti klausimą olandų kalbą, jeigu galima. Labai ačiū. Gerbiamas komisijos nary, dėkoju už tai, kad atvykote pas mūsų komitetą. Mes labai nemažai kalbėjome apie dekarbonizavimą, apie kitus dalykus, jūs kalbėjote taip pat apie kainą, kiek visą tai atsieitų ir kokią pusiausvyrą reikia užtikrinti gyvendinant tokią ambicingą reformą. O mano klausimas susijęs su netiesioginiais reformos kaštais, nes gali būti, kad energijos gamybos procesas uh, tikrai išsiplės ir tai atneš netiesiogių kaštų. Kaip mes tvarkysime su tuo? Ir taip pat nepamirštant taršos leidimų priekybos sistemos. Daug kas sako, kad reikia sukurti vieningą sistemą visoje Europos Sąjungoje, kad nebūtų rinkos iškreipimo. Kaip jums atrodo? Dėkui, toliau Pavelas Pots. Dėkui, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę pas mus, gerbiamas komisijos nariai. Iš tiesų, tiesa yra ta, kad tikra energijos sąjunga yra įmanoma su viena sąlyga, jeigu bus aiškus transportavimo, energijos transportavimo tinklas. O jūs žinote, kad tokio tinklo kol kas nėra. Ir kad jis atsirastų, reikia taikyti bendrijos požiūrį tarp visų valstybių narių. Ir iki šiol toks požiūris buvo labiau rem, remiamas nacionaliniais interesais. Tai reiškia, kad mes dabar turime visokiausių energijos alijansų, Baltijos valstybės, Prancūzijos regionas, valstybės turinčios salas ir panašiai. Taigi, tai reiškia, kad mes dabar turime sukurti visiškai naują sistemą, įtikinti visas valstybės narės, kad reikalingas toks bendrijos požiūris. Ir ar tos tikrai pavyks pasiekti, nes tai nebus labai lengva. Ir mano klausimas toks, ar komisija turi kokį nors labai naują argumentą, kaip įtikinti valstybės narės, kad tokio tinklo reikia. Nes aš nesu tikras, kad tikrai toks argumentas yra. Nes, na, tai atrodo labai paprasta, bet politiškai gana sudėtinga, nors ir būtina. Dėkui. Ačiū, toliau pane Višnievska. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, aš norėčiau grįžti prie vieno iš paminėtų dalykų. Tai buvo paminėta klausimo metu dėl anglies ir dėl to, kokį vaidmenį anglis atliks Europos Sąjungoje ir iki 2030 metų ir dar ilgiau, iki 2050. -ųjų. Ar jūs manote, kad tos valstybės, kurios naudoja anglį, pavyzdžiui, Lenkija, bus pakankamai lankščios? Ar bus e, paliekama pakankamai lankstumo, kad anglis ir toliau galėtų būti naudojama energijai išgauti tose valstybėse? Ir taip pat, kokie bus socialiniai kaštai, jeigu bus taip. O jeigu ne, tuomet kokie atsiras dabartinės sistemos pakeitimo kaštai. Būtent tose šalise, kuriuose dabar yra plačiai naudojama anglis. Nes tos valstybės atsiduria sudėtingoje sistemo, e, situacijoje, nes dekarbonizavimas labai stipriai atsilieps Lenkijos ekonomikai. Taigi mane domina, ar į tokią riziką buvo atsižvelgta reikėtų atlikti analizę, įsigilinti į energijos sektorių ir turėti tai omenyje, formuojant energetikos politikas Europos Sąjungoje. Iš tiesų, e, švarios energijos išgavimo metodai turi būti įvertinami visapusiškai, Dabar ES iš tiesų pirmauja, naudodama alternatyvius energijos šaltinius, bet ar ji tokia išliks ir ateityje? Dėkui. Ponas Melo. Noriu padėkoti pirmiausia komisijos nariui, kad atvyko į mūsų posėdį šiandieną ir priminti, kad per paskutinąją Europos vadovų tarybą Buvo kalbėta apie energetikos jungtis Pirėnų pusiasalyje. Visi tie procentai, tie tikslai išreikšti procentais, kurių turime pasiekti iki 50 metų, iki 30 metų. Ką jūs konkrečiai darysite, kad tie tikslai būtų pasiekti? Kokių konkrečių priemonių imsitės? Ir noriu labai konkretaus atsakymo. Nes Septyni iš dvylikos projektų yra susijęs su suskistintų dujų terminalais, toliau e, sąsajomis tarp irienų, bet e, jungtims tarp irienų pusęsalio infrastruktūros su Prancūzija skirta tik 6 procentai. Taigi, Kitas dalykas, kad nuo 80 ar net 100 procentų valstybių narių dalis priklauso nuo Rusijos energijos šaltinių. Man atrodo, kad šiame gyvenimo etape, šiame istorinės raidos etape e, mūsų tinklų pietinėje Europos dalyje jungtis galėtų e, at, padėti atsiriboti ir nuo priklausomybės nuo Rusijos šaltinių. Ačiū, telefonas Leinor. Ačiū, pane pirmininkė. Komisijos pirmininko pavaduotojų. Iš tiesų komisija numačiusi neįma, neįmanomą misiją įgyvendinti. Skirtingos politikos tie daugelį skirtingų sričių. Darbo, gra, darbo terminai nelabai aiškus, todėl kyla klausimas, o kaip mes išvengsime kaip mes išvengsime to a, ribotos naudos efekto. Gali būti taip, kad mes tiesiog plėtosime ir įgyvendinsime dalykus, kurie nėra labai naudingi O reikia galvoti apie tokius dalykus, kaip, sakysime, decentralizavimas sistemų ir reikia bendradarbiauti labai įvairiais lygiais, jeigu norime gauti pakankamos naudos. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariui, kad atvyko į mūsų posėdį. Žinome, kad energetikos reikalai paprastai daug kainuoja. Ir reikia galvoti apie tai, ką mes darysime, nes bet kokio priemonių gyvendinimas energetikos srityje brangiai kainuoja. Jūs minėjote 29 valstybių narių teisinį reguliavimą ir būtų gerai, kad nepamirštume, jog ir Kroatija tapusi yra ES narė, taigi reikia kalbėti apie 29 valstybės narės ir atitinkamai teisinį reguliavimą. Taigi valstybės narės gali iki šiol plėtoti a, savo energetiką ir pasirinkti, kokius energijos šaltinius jos ketina panaudoti. Nors kita vertus yra atsinaujinančio energijos šaltinių srityje numatytos tam tikros kvotos, kurios beje trukdo ekologinės ekonomikos plėtotojai. Šiame kontekste buvo įdomu išgirsti, kaip Jūs minite reguliavimo stabilumą. Tai kaipgi Jūs planuojate užtikrinti tą reguliavimo stabilumą? Nes neužtikrinant stabilios teisinės aplinkos, vargu ar galima tikėti, jog bus um, sukurta tikra, o ne popierinė energetikos sąjunga. Kaip jūs sukursite tą energetikos sąjungą, jeigu Lisabono sutartyje yra straipsnis, kuris numato, kad valstybės narios pačios priima sprendimą dėl naudojimų energijos šaltinių? Prašom atsakyti man į šį klausimą. Ačiū. Toliau ponę Kanabek. Kadenbach, atsiprašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs minėjote, kad Energijos sąjunga remsis penkiais pagrindiniais elementais ir strateginių pagrindų, bet jūs nieko nekalbėjote ir neminėjote tokio energijos šaltinio kaip brandolinė energija. Ir minėdami tuos penkis svarbiausius elementus neišgirdau nieko apie brandolinę energiją. Tai ar mes atsisakysime brandolinės energijos, ar mes ir toliau ją naudosimės ir ar jinai nebevaidina jokio svarbesnio vaidmens? Ir klausimas būtų toks. Koks dabar būtų požiūris į brandolinę energiją? nes įvairiuose gairėse, kurios iki šiol buvo paskelbtos, buvo laikomasi tam tikros linijos. Aišku, svarbus dalykas yra brandolinė sauga ir tos saugos stiprinimas. Bet e, įdomu, ar yra taisyklių, kurios užtikrintų rimtą brandolinę saugą, kurios apsaugotų nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio. Taigi dar kartą pakartosiu, kokios yra saugos priemonės numatytos brandolinės energetikos e, srityje. Ponas Demesmekar. Energetikos politika e, grindžiama trimis principais E, prieinamumas, testinumas, tačiau reikia e, e, realistinių perspektyvų. Atsinaujantis energijos šaltiniai yra svarbus ir mano regione Flandrijoje buvo nuspręsta panaudoti geoterminę energiją. Daugelį Europos regionų ta energija naudojama Berlyne, taip pat Niderlandų įvairiuose miestuose. Noriu paklausti, vaidmen, koks vaidmuo numatomas geoterminiai energijai. Galbūt reiktų pasiūlyti iniciatyvą šiuo klausimu, kad, kad išnaudotume šiuos išteklius Belgijoje jau svarstomas planas kaip, kaip spręsti elektros e, situacija, nes dažnai yra elektros tiekimo nutrukimų. Tai aktualu visoje Europoje, nes paklausa ir pasiūla ne visada atitinka, todėl reikia išmaniųjų tinklų šioje srityje. Norėčiau, kad komisija skatintų e, šiuos žmonės susirinkus. Žinau, kad yra Norvegijos atstovų e, mūsų posėdėje. Ir žinau, kad energijoje e, yra neblogų sprendimų šiuo e, ir kitais klausimais. Ponas Paterlė, ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. Energetikos sąjunga yra būtinybė, ne tik galimybė. Mums reikia ją kurti tik tam, kad užtikrintumėme stabilų e, tiekimą, bet ir tam, kad skatintume atsinaujinančius energijos šaltinius. Jūsų pristatyta informacija signalizuoja, kad einame tinkamų kelių. Reikia didžiųjų energijos arterijų, bet reikia nepamiršti ir kapiliarų tinklo jungčių. Reikia tinkamo tiekimo, svarkyti tiekimą ir e, bendrai, ir taip pat vietos e, lygmenių reikia nepamiršti žemės ūkio ir aplinkos saugos aspektų. E, yra ir stambių ūkininkų, yra ir mažų ūkininkų, ir ūkininkai, pavyzdžiui, gali ypač pas, išnaudoti saulės energijos galimybės. Mūsų ūkininkai turėtų būti mažiau priklausomi nuo energijos kainų. Tai turėtų būti bendros politikos tikslas. Dalis žemės ūkių skiriamų subsidijų turėtų būti skirtos ir šiam tikslui. Pone vicepirmininkė, ar jūs rengėtės teikti integruotą koncepciją šiuo klausimu? Ačiū pirmininkė. 2030-ųjų tikslai ir preliminarus 27 procentai turėtų ateiti iš alternatyvių energijos šaltinių, tai vienas pamatinių 2030-ųjų ir, ir energetikos, ateities energetikos politikos tikslų. Saugumas, energinis saugumas yra ypač svarbus dalykas ir dėmesys nacionaliniams ištekliams. Tai taip pat buvo akcentuota. Kaip galėtume pasiekti šių tikslų, jei energijos rūšių derinį apsprendžia kiekviena valstybė individualiai? Kai kurios šalis pasirenka brandolinę energiją, kitos e, ekologiškės, sprendžia energijos klausimą ekologiškiau. Taip pat turime ne, svarstyti, kaip bus ateityje su Rusija ir koks bus jos vaidmuo dalyvavimas šioje srityje. Kolegos jau uždavė klausimų bet aš pakartosiu, ar jūs manote, kad tarp valstybių narių egzistuojantis skirtumai netrukdo Europos energetikos politikos kūrimui. Ir jūs manote, kad ES energetikos politika iš vis gali būti svarstoma, atsižvelgiant į, tokią, e, į tokį susiskaldimą, kuris egzistuoja dabar? Norėčiau užduoti dar vieną klausimą. Kokiu mastu moksliniai tyrimai ir naujosios technologijos bei jų panaudojimas energetikos rytyje bus apriektas ir toje naujoje strategijoje. Ponas Škrelts. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Šefčiovičių ir pasidžiaugti tuo, kad jis rengia konsultacijas su visais e, suinteresuotų pusių atstovais, e, rengdamas pasiūlymą dėl energetikos, strate... energetikos sąjungos. Turiu klausimą apie energetikos bendryje. Noriu priminti visiems, kad mes įsipareigojame ją kurti 2005-aisiais, jį įsigaliojo 2006-aisiais Jos nariais yra iš viso aštuonios šalis - Vakarų Balkanai, Ukraina, Turkija, Norvegija kaip asocijuota narė. Noriu paklausti, ar nesikeis santykiai su ES šiame kontekste, nes ES taip pat yra viena iš šią sutartį pasirašiusių šalių ir koks yra ES požiūris į tą energetikos bendruomenė, ypač atsižvelgiant į tai, kad vakarų šalise pasigirsta nemažai pasiūlymų dėl uh, anglimi kūrenamų jėgainių, kurios visiškai nebesideda prie dekarbonizavimo plano įgyvendinimo. Šalis uh, e, pasirašysios tą sutartį turėtų raginti sutarties partneris uh, nestatyti tokių jėgainių, kurios kels grėsmę es tikslų įgyvendinimui energetikos srityje, ypač turint tai, kad kai kurios tų šalių yra e, kandidatės į ES nares. Perės klausimas, kaip Kroatija, kaip Europos, Sąjunga, kaip Europos Sąjungos narė, gali, gali siūlyti statyti anglimi kūrenamą jėgainę, kai tuo tarp Europos Sąjunga bendrai siekia atsisakyti anglės naudojimo. Ponas Kovačev. Ačiū. Ačiū už e, programos pristatymą mūsų komitete. Per pastaruosius kelis metus kai kurios ES narės labai daug investavo į atsinaujinančius energijos šaltinius ir netgi pasiekė daugiau nei, nei uh, jiems, joms neiškelti tikslai, nežiūrinti tai, ne, ne, energijos mažmeninė kaina išaugo. Ką komisija ruošiasi daryti, kad e, ekologiški energijos šaltiniai išliktų patrauk, patrauklus investicijoms ir kaip rengėtės mm, e, užtikrinti prieinamą mažmeninę energijos kainą, kokias e, teisinės priemonės rengėtės įdėkti, uh, pavyzdžiui, e, energetikos sertifikatų sistemos dėgymas. Kaip užtikrinti, kad tokia sistema taptų veiksminga? Toliau, ponė Dali. Ačiū, pirmininkė, ponė. Pirmininkė, dėkoju už tai, kad atėjote pas mus ir esate pasirengę svarstyti energetikos sąjungos prioritetus. Džiaugiuosi, kad vienas iš penkių pamatinių principų energetikos sąjungos E, minėjote savo pasisakymą, yra moksliniai tyrimai ir inovacijos, nes aš nuoširdžiai tikiu, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos energetikos rytyje galėtų mums pas, padėti pasiekti klimato kaitos tikslų ir norėčiau, kad tyrimai energetikos, energetikos srityje susilauktų daugiau paramos. Tai gali padėti mums e, įgyvendinti reikalingą pereimą. Tačiau būtina taip tuos popieriuje esančius pasiūlymus gyvendinti praktiškai. Noriu paklausti, kokių pagrindinių veiksmų komisija rengėsi imtis, kad paremtų inovatoriškas technologijas ir padėtų ES atgauti turėtas lyderio pozicijas e, energijos technologijų srityje. Kaip komisija rengėsi plėtoti investicijų planą, e, jeigu bus dėgiamos kapitalui labai imlios e, technologijos, taip pat e, Kokiu veiksmu rengėtės imtis alternatyvių energijos šaltinių srityje, e, siekiant užtikrinti elektros tinklų tiekimą ir taip pat dekarbonizavimą, ypač transporto sistemose? Toliau ponas Zanė. Dėkui, ponė pirmininkė. Ponė pirmininko pavaduotojau, Aš taip pat noriu prisijungti prie tų, kurie dėkoja Jums už labai naudingą ir susimastyti verčiančią santrauką būtent tų iššūkių, kurie mus pasitinka, kuriant Europos energijos sąjungą. Ši sąjunga yra gyvybiškai svarbi ES ateičiai, taigi ji tikrai turi pristatyti realių alternatyvių sprendimų ES. Ir tai turi būti padaryta pakankamai greitai, ypatingai išgirdus pastaruosius pareiškimus dėl Rusijos ketinimų dėl ateities. O dabar dėl šito konkretaus klausimo, gerbiamas pirmininko pavaduotojų, jeigu atvirai, tai aš turiu tikrai didelių abejonių dėl tikrų įsipareigojimų ir politinės valios buvimo nebuvimo kai kuriuose valstybėse narėse, kuriant energijos sąjungą. Be abejo, yra įvairių planų valstybėse narėse. Ir man atrodo, tai prieštarauja bendram principui ir ilgalaikėje perspektyvoje gali pakengti mūsų bendram tikslui ieškoti alternatyvių energijos šaltinių. Tas naujas keistas Vengrijos įstatymas, kur yra numatomi papal, papildomi mokesčiai e, saulės energijos jėgainėms arba nekreipiama dėmesio į tokias pavojingas atlikas, kaip pavyzdžiui, rūkštimi paremtos baterijos. Ir aš manau, kad be to, kai kurie kalba apie brandolinių jėgainių plėtimą, o tai prieštarauja mūsų pagrindiniai strategijai. Taigi aš norėčiau, kad komisija nukreiptų dėmesį į tokius dalykus, e, kurie kelia dabar grėsmę, kol ta grėsmė netapo pernelyg reali. Taigi, ponė pirmininkė, Aš manau, kad čia Europos parlamentas komisija turi dirbti iš vien, kad pasiektume rezultatų. Dėkui. O dabar galime baigti paskutį, šį raundą, steikiant žodžių, žodį ponui Torinį. Dėkui. Aš norėčiau baigti labai konkrečiai. Visų pirma, noriu padėkoti už tai, kad esate čia šiandieną, kad atvykote pas mus pirmininkas sakė, kad jūs pagrindinį dėmesį e, skirsite tokiam modeliu, kuris apimtų visus. Ir iš tiesų mes turime dirbti iš vien, turime kurti bendrą vidaus rinką. Vidaus jungtis yra būtinos, jeigu norime laisvos, veiksmingos ir protingos rinkos energijos ir klimato paketas numato, kad tokios jungtis bus neprivalomos. Ir ponė pirmininko pavaduotojų, man atrodo, kad energijos sąjunga bus įgyvendinama tik tai, jeigu tokios jungtis bus privalomos. Mes to labai tikimės. Būtent tai reiškia strategija, strateginis požiūris. Dėkui, gerbiami kolegos išgirdome klausimus iš 23 narių, o dabar suteiksiu žodį komisijos pirmininko pavaduotojui, ponui Šefčiovičiui, kad jis galėtų atsakyti šios klausimus. Sėkmės, ponė Šefčiovičiau. Man tikrai sėkmės prireiks, ponė pirmininkė. Aišku, esu dėkingas už jūsų tos klausimus, nes tikrai e, tie klausimai tuo pačiu yra ir puikus mano įžanginio žodžio komentaras ir be to, kai kurie klausimai labiau priminė visai neblogus pasiūlymus. Todėl atsakymai, e, pabandysiu atsakyti į kaip galima daugiau klausimų ir pradėsiu nuo pirmojo, kurią, e, kurį uždavė ponia Grostat ir tai yra klausimas susijęs su ponu Pots ir ponu Maisneriu klausimais. Koks tai buvo klausimas? Ogi apie tinklus, apie pažangius tinklus ir kokia turėtų būti nacionalinė energetikos politika. Na, kai pagalvojame apie visus tos didžiulius iššūkius, kurie kyla energetikos rytyje ir sėkminga tam tikrų energetikos rytyje kylančių iššūkių sprendimą kyla mintis, kad reikalinga iš tiesų kurti europinę sistemą. Kada svarstome energetikos politiką su už šią sritį atsakingais ministrais, kada svarstome šį klausimą kitose forumuose, ryškėja, kad būtina tiesiog galų gale prisimti atsakomybę už visą šios politikos formavimo procesą ir plačiau įtraukti valstybės narės, vietos valdžios institucijas, na ir galiausiai Europos piliečius į patį energetikos politikos formavimą. Energetikos ministrai yra atsakingi už tas kainas, kurios nustatomos atsakingi už energijos tiekimo reikalus. O jūs, kaip parlamento nariai, tikrai galite papildyti jų pastangas. Kitaip sakant, kortų kaladė mūsų rankoje. Svarbiausia, tinkamai sužaisti. Dabar kalbant, kalbant apie pažangumą, išmanumą, išmanus miestai, išmanė energetika, mes privalome būti išmanus. Ir prisimenu praėjusios savaitės diskusijas Davoso forume bei ABB kompanijos vadovų pranešimą. Kaip žinote, ABB kompanija daug dirba energetikos rinkose ir jūs žinote, jeigu pažiūrėsime, kaip pavyzdžiui, kad yra apšviečiamos gatvės šiuo metu, tai pavojus, kad staiga viskas aptems yra labai didelis. Nebejotinai yra spaudimas tai stebime ir Graikijoje. Visą laiką bandoma priversti vartotojus tapti absoliučiais vartotojais. Ir uh, net gaminti elektros energiją tik tam, kad jinai būtų suvartota. Tačiau kita vertus, mūsų vartotojai norėtų išmaniai naudoti elektros energiją ar tai kitą energiją, o tam reikia pažangaus tinklo, išmanaus tinklo. Kaip tai padaryti? Nes e, tiesą pasakius, e, neretai e, girdžiu uh, vienas kitam prieštarojančius pasiūlymus. Italijoje, pavyzdžiui, yra ten 14 regionų pažangiausių skaitiklių, e, kitur tiek nėra, kokius, ir kila klausimai, taigi kokiom naujom technologijom pasinaudoti. Uh, mes patys turim pirmiausia pagalvoti, kokie tai turi būti pasiūlymai. Ką reiškia išmanus, ką reiškia pažangus, kiek turi būti išmanus ir pažangus. Ar, mus, ar turime eiti šio keliu tam, kad vartotojas galėtų geriau a, valdyti naudojimus energijos šaltinius, ar tam, kad mes išmoktume geriau panaudoti atsinaujinančios energijos šaltinius, ar tam, kad būtų užtikrintas energijos panaudojimo cikliškumas ir užtikrintas energijos įtinklus tiekimas. Nes būtina energija ir mūsų transportui, ir pavyzdžiui e, mūsų e, kelių infrastruktūros apšvietimui ir taip toliau. Kai kalbame apie išmanus aišmanų į miestą. Ką reiškia pati ši savoka suvartojamos energijos požiūrių, kai kalbame apie pažangės transporto sistemas? Ką reiškia pažangės transportos priemonės? Tai tikriausiai yra tokios transporto priemonės, kurios e, taupiai vartoja energiją ir mažai teršia aplinką. Ir tokios transporto priemonės padeda toliau skatina naujų technologijų atsiradimą. Kaip matote, cikliškumas yra iškus ir pažangus tinklai derina tarpusavyje keletą elementų. Keletas iš jūsų domaujatės efektyvesnių energijos vartojimų. Ir uh, sakėte, kad apie 90 procentų mūsų uh, gyvenamųjų namų yra jau pasenę. Uh, Žinote, kai kalbuosi su merais, su miestų vadovais, nuolatos girdžiu, kad ES europinių lygių turėtų imtis daugiau priemonių ir pirmiausia keistis gerą patirtimi. Kita vertus, tokių susitikimų metu girdžiu ir perspėjimo balsuose gairelės Jūs turite veikti, bet nepamirškite subsidiarumo principo. Taip, jūs galite ten imtis reguliavimo europinių lygių, bet sprendimą tai priima vietos valdžia. Na, aš sakau taip. Klausimas labai svarbus. Mūsų miestuose gyvena apie 80 procentų ES gyventojų. Galų galia miestai ir yra didžiausias problemų mazgas. Ten transportos pusės, ten didžiausia tarša ir taip toliau ir panašiai. Ir aplink miestų susidaro tam tikras gyvenamasis konglomeratas. Todėl pirmiausia reikia kreipti dėmesį į miestų valdymą. Ir a, kyla klausimas, ar miestai yra pasirengę bendradarbiavimui, ar mes pasirengę viso potencialo išnaudojimui. Šį klausimą aptariau su Europos investicijų banko valdytoju kad geriau įsivaizduočiau, kaip galima paspartinti išmanių miestų plėtros procesą. Yra tam tikri projektai Bulgarijoje ir Rumunijoje, kurie vykdomi ir šios dvi valstybės narės yra pasirengiusios dirbti toliau, išnaudodamos įvairiausias galimybes Bet mes galime pasinaudoti ir jau sukurtomis priemonėmis. Ir tas priemonės galėtų panaudoti vietos valdžios institucijos. Aš žinau, kad pavyzdžiui, ligoninės, mokyklos taupo energiją, nes tiesiog tos energijos kainos yra labai didelės. Ir mes kalbame apie mokyklas ir apie ligoninės, tai padaryta mano šalyje, tai, bet turiu pasakyti, kad tai yra nedideliai projektai. Bet kai tik tai pagalvojame apie stambesnius projektus, iš karto prasideda problemos. Reikia samdyti konsultantus, reikia uh, gauti patarimų, reikia galvoti apie kapitalą ir taip toliau ir panašiai. Todėl aš manau, didžiausia paslauga mūsų piliečiams ir savivaldybėms būtų tai, kad konsultantai prisimtų atsakomybės, kad būtų aiškus finansavimo mechanizmas, kuriame dalyvautų Europos investicijų bankas. Ir tada mes galėtume praktiškai kalbėti apie taupų energijos vartojimą ir atitinkamas energijos taupimo programas. Ponas Pavlūčiai kalbėjo apie apivartinių trašos leidimų sistemą, ETS sistemą ir užsiminė šiame kontekste apie energijos daug suvartojančias pramonės šakas. Aišku, tai yra problema. Galų galėtos um, tie pramonės sektoriai patiria pakankamo spaudimo. Ir šiame kontekste verta paminėti dar vieną elementą, tai gamybos perkelimas į šalis, kurios nereglamentuoja CO2 išmetimų, taip vadinamas CO2 nutekėjimo efektas. Ką mes darome? Turime sukurti specialiasias sąlygas, kad uh, užkirstume kelią CO2 nutekėjimui. Bet mes turime suprasti vieną dalyką, kad ir po 2020 metų reikės dirbti. Ir dabar verta pasakyti, kad Paryžiuje turime tikrai pasiekti gero susitarimo. Kodėl? Todėl, kad pasaulio lygių reikia mažinti CO2 išmetimus. Ir tai svarbu, nes tokiu atveju, jeigu bus pasaulio lygių nustatyti tikslai ir taisyklės, mūsų verslas galės konkuri, konkuruoti pasaulio rinkose lygiavertėmis sąlygomis, palyginti su jų konkurentais. Ir todėl visgi manau, kad labai labai svarbu Paryžiuje pasiekti tinkamo susitarimo ir gero rezultato, nes tada pagerės verslo veiklos sąlygos visame pasaulyje. Tiksliau jos taps e, labiau darnios ir lygiavertės. Dar kitas dalykas - Europos um, saugumo, e, energijos saugumo užtikrinimas. Yra nemažai vykdoma rimtų projektų ir sprendžia energijos um, tiekimo užtikrinimo klausimą, energijos saugumo klausimą, mes bandome projektus įvertinti įvairiais požiūriais. Nes dabartinė situacija, turiu galvo pirmiausiai santykius su Rusija ir Gazpromu, tikrai reikalauja didesnės energijos šaltinių diversifikacijos. Nes svarbiausias klausimas tai yra, kokią kainą mokėsime už perkamą energijos šaltinį. Ponas Balkon. energetinio dialogo klausimų pasakiau, kad būtų galima e, jį plėtoti ir kalbėti apie priemonės įgyvendinti Minsko susitarimą. Jeigu uh, matytume, kad įtampa deeskaluojama ar kad sudarytos sąlygos e, santykiams norm, tarp Ukrainos ir Rusijos ir Rusijos bei Europos Sąjungos normalizuotis. Bet dėja jūs matote, kas vyksta, ypač pastarosiomis dienomis ir tai ypatingai apsunkina. Uh, of, uh... Tuo pat metu Gazpromo um, valdybos pirmininkas padarė pareiškimą ir tai, nu tikrai, nustebino kažkiek. Nes jo pareiškimas rodo pokyčius versle ir pagėdavimą tiesiogiai bendrauti per spaudos konferencijas. Mes preliminariai išanalizavome tai, kas pasiūlyta 53 milijardai kubinių metrų, kurie bus nukreipti per Ukrainą ir Turkiją. Bet aš nemanau, kad visą tai duos naudos. Nėra paklausos tokiam gamtinių dujų kiekiui. Ką tai reiškia? Papildomų 50 milijardų kubinių metrų, dar kažką tai. O ką mes su tuo darysime? Ką mes darysime su perteklium? Jeigu kažkas mums pasakys, statykite e, vamzdyną, e, tinklą ir, e, sakykime, įsisavinkite arba pumpuokite į Turkiją. Na, bet žinote, pareiškimas iš tiesų buvo labai stiprus. Ir manau, kad mes gal grįšime prie to pareiškimo, bet svarstysime, ar tai realu, ar tai yra a, naudinga. Svarbus dalykas yra energetikos šalti, energijos šaltinių diversifikavimas. Netrukus Baku vyks labai svarbus susitikimas, kur šalis, konsorsumo šalis svarstys, kokių konkrečių veiksmų reikia imtis, kad pietinio srauto vamzdynas būtų naudingas Europai, kaip susijęti su o, tuo vamzdynų europinius dujų gabenimo tinklus. Nepamirškime ir viduržėmio jūros regiono platformos, nes yra įmanoma daugiau panaudoti Alžyro dujų, Kipro dujų ir taip toliau. Man reikės galimybių yra Europai gauti daugiau dujų iš kitų šaltinių. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikia visiems veikti darniai, kalbėti vienu balsu ir vieningai dirbti diplomatijos frontą. Tada tolesnis klausimas. O kaip e, dėl solidarumo? Kas pasirengęs eiti po solidarumo vėliavą kilus vienai ar kitai problemai? Bet jeigu solidarumas bus, tai tikrai mūsų pozicija bus daug stipresnė. Toliau ponas Klot klausė apie komisijos teisėkuros planus. Taip, aš buvau atsakingas už tarp institucinį darbą ir gerai žinau, kad Europos parlamentas yra svarbi teisėkuros užduoti vykdanti iniciatyva. Todėl savo pusės galiu pasakyti, kad reikės peržiūrėti atsinaujinančio energijos šaltinių direktyvą, eko ženklinimo direktyvą, kai kurias kitas mes taip pat e, galvojame, ar nevertėtų pasiūlyti naują ES strategiją šilumos ūkiams. Ir um, vadovautis principų išmanus finansavimas pažangiems um, statiniams pažangiams namams. Aišku, bet kokia teisėkuros iniciatyva reiškia, kad mes um, dirbsime kartu su Europos parlamentu, su jumis konsultuosime, galų gale ne tik Europos parlamentas privalo uh, atlikti viską, kas uh, būtina, bet taip pat ir nacionaliniai parlamentai dar turės suvaidinti savo vaidmenį, jeigu mes norime pasiekti pažangos, tvarkydami Europos Sąjungos energetinės sąjungos pamatą. Ir dar norėčiau sureaguoti keletą klausimų, kurie užduoti dėl infrastruktūros jungčių. Vasario pabaigoje komisija paskelbs pirmąjį komunikatą, kaip pas, užtikrinti, kad 10 procentų būtinųjų jungčių būtų pastatyta Ir mano galva svarbiausias dalykas bus geriau išnaudoti vykdomus projektus. Ir geriau apibriežti, kokios pažangos pasiekė kiekviena konkreti valstybė narė ir ko dar jai reikia imtis, kokiomis, su kokiamis problemomis jinai susiduria. Nes tikrai reikia galvoti ir apie nacionalinę perspektyvą. Nors visada visose diskusijose, kaip tarėme energetikos klausimai, kalbama apie tai, kaip svarbu neapsiriboti vien tik tai nacionalinėmis sienomis ir suprasti, kad energetikos sritis yra tarp valstybinės veiklos sritis. Ypač tai aktualu, kuriant Europos energi, energijos, energetikos atsiprašau rinką. Toliau. Man regis, kažkas uždavė klausimą apie ponia Kalibar, apie brandulinę energiją ir saugą. Komisija, kaip Lisabono sutarties sergėtoje, privalo laikytis Lisabono sutarties nuostatų ir, vadova, ir laikytis raipsno, kuris suteikia valstybėms narėms galimybę pasirinkti vartojamus energijos šaltinius ir jų derinį. Bet aš vis tik tai manau, kad energetikos rytyje ir ypač brandolinės saugos rytyje reikalinga tobulinti e, teisinį reglamentavimą. Brandolinės saugos klausimai, apsauga nuo spinduliuojančios jonizuotas yra labai svarbus dalykas ir mes dabar ketiname imtis investicijų į brandolinės jėgainės, kad jos tenkintų visus saugumo reikalavimus kuriuos parengė mūsų specialistai po brandolinės katastrofos Japonijoje, Fukushimos atominėje jėgainėje. Kitas klausimas pono Šanė. Užduotas irgi susijęs su brandolinės energijos sektorium ir tai yra panaudotas brandolinis koras. Taip, komisija pageidautų, kad MPP projektų kontekste būtų išvengta net tinkamų projektų, nes jeigu yra, sakysime, rusiškas reaktorius, tai yra tam tikrios ir tam tikri techniniai parametrai ir vargu ar galima labai sėkmingai panaudoti kitų gamintojų detalės. Ir kai kalbame apie klasifikavimą, tai reikia labai gerai pagalvoti, kaip klasifikuoti ir kaip suderinti brandolinės energijos šaltinius su kitais energijos šaltiniais. Toliau. Mes gana gerai bendradarbiavame su Tatena, e, su energetikos bendruomenė, jos pirmininku, bet kai kalbame apie energetikos sąjungą, mes pirmiausia turime galvoje e, Europos Sąjungos teritoriją ir e, Kita vertus, esame pasirengę platesniam bendradarbiavimui, kad, galėt, kad europiniai standartai būtų dėgiami plačiau, kad e, būtų atsižvelgiama į Europos teisinį reguliavimo modelį ir tokiu būdu, kad pagerėtų energetikos sistemų sujungimas bei integracija. Tai yra labai ambicingas uždavinys bet labai svarbus man, e, uždavinys. Ir tame kontekste noriu paminėti Ukrainą, nes pagalba Ukrainai ir Ukrainos nepriklausomybė nuo Rusijos energijos šaltinio, tai reiškia Ukrainos energetikos infrastruktūros modernizavimą, e, kelia didžiulius uždavinius ir pareikalaus labai daug pastangų. Kita vertus, jeigu mes to nepadarysime, tarša CO2 bus didelė. Bandžiau aptarti aptarti ir atsakyti visus klausimus, galbūt ne visiems atsakiau, bet žinau, kad laiko jau nebelieka mūsų pokalbėms. Matau, kad jūsų e, komiteto sekretorė žvilgčioje laikrodį, tikriausiai signal, noriu signalizuoti man, kad jau aš turėčiau baigti kalbėti, bet noriu padėkoti visiems už klausimus. Esu pasirengęs atsakyti tiems, kuriems dar neatsakiau patekti tai asmeniškai ir tikiuosi įdomių diskusijų ateityje ir tikiuosi tokių pačių diskusijų, kai energetikos sąjungos pasiūlymas bus patvirtintas. Ačiū pirmininkė, ačiū. Noriu padėkoti Jums, kad atėjote į, mū, į susitikimą su mumis. Ir tikrai džiaugiamės, kad esate pasirengęs ateiti į mūsų komitetą lauksime ir kitų vicepirmininkų komisijos, tikimės, kad neteks jų ilgai laukti. Noriu padėkoti už visus jūsų atsakymus ir kolegoms už klausimus. Dabar vieną minutį posėdėje pertrauką, kad užbaigtume e, susitikimą su komisijos vicepirmininku ir iškart persime prie kito dabar tokios punkto. Ačiū. Colleagues, can we start the debate, please? Kolegos, tęsime mūsų diskusijas. Toliau pagal darbo tvarkę diskusijos dėl naujos ES miškų strategijos miškams ir su mišku susijusiam sektoriui. Žodis pranešiojui ponui Gambau. Ačiū. Pone pirmininkė, mėly kolegos, man tikrai malonu pristatyti Jums nuomonės projektą, parengtą naujos esmiškų strategijos tema, jis skirta miškams Ir aš tikiuosi, kad, kad mes bendrai rengdami šį pranešimą praturtinsime jį draugės su atsakingu komitetu. Tai strategija, kuri svarbi miškų ateičiai Europoje. Prieš perėdamas prie konkrečių pasiūlymų aptarimo, norėčiau paminėti porą dalykų, kurie yra svarbus sektoriuje dirba 3,5 milijono žmonių, jis sukuria 7 procentus Europos BVP. Mes, žinoma, norime už apsaugoti aplinką, tačiau šis sektorius turi padėti mums išbristi iš ekonominės krizės. Antra, e, nėra konkurencijos bendrijos mastu šiame sektoriuje taikomas subsidiarumo principas. Jis turi būti taikomas ne tik valstybių mastu, reikia nepamiršti ir vietos ir regionų valdžios, kur yra kompetitinga ir kuriai būna patikėtas, patikėta atsakomybė bendrame valdyme. Patvirtintas pirminis požiūris buvo pagristas e, pusiausvyrą tarp aplinkos bei socialinių ir ekonominių aspektų ir ne, ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Mes norėjome sutelkti dėmesį į tvarų miškų valdymą, renantis e, principais labiau būdingais viduržėmio jūros nei šiaurės regionų miškams. Miškai, kurie neišdžiūna ar nesudega per vasarą, užtikrina bio įvairovės išlikimą, o kad pasipriešintume e, miškų gaisrams, reikia užtikrinti tinkamą privačių ir viešų, viešo sektoriaus miškų valdymą. Reikia pilietinių iniciatyvo, pavyzdžiui, ganyklų įvedimą, taip pat kitų priemonių Tai būtų pirmasis ramsis, antras ramsis būtų žemės ūkių teritorijų plėtra. Taip pat reikia paraginti valstybės narės apsvarstyti galimybę e, pasiūlyti išmokas už dalyvavimą miškų valdyme, kad smulkus privatus verslas galėtų e, gyvuoti. Taip pat rengiant aplinkosauginius planus valstybės narės turi nedidinti biurokratijos miškų savininkams, nes būtent dėl, dėl, dėl biurokratijos miškai tampa be savininkų. Ir norėčiau komentuoti savo nuomonės paskutinį punktą. Tai yra atsakingo valdymo principų taikymą. E, ir nepamiršti, kad visų pirma reikia galvoti apie mažuosius Todėl m, mm, miškų valdymo e, klausimą neturi užgošti verslumo, bu, taip pat būtinybės mi, miškininkystės srityje. Reikia skatinti tvarų ekonomikos augimą, ekologi, kurti ekologiškas darbo vietas, kad taip pat, kad tai atneštų naudą, mums reikia miškų sektorius, kuris būtų pagristas, mm, kurio pagrindinis kriterijus būtų kokybė ir artumas. Tai yra svarbus išteklius, tai taip pat galimybė kovoti su uh, žmonių bėgimu iš kaimo vietovių. Tai miškai taip pat svarbus aplinkos išsaugojimo srityje. Ačiū. Ir dabar esu pasirengęs išklausyti kitų frakcijų savo nuomonių, kad galėčiau palengti subalansuotą nuomonę, kurioje būtų aptarti ir pristatyti visi mūsų aktualūs klausimai ir kuri būtų e, mūsų naudinga Žemės ūkio komitetui. Dėkui pranešėjai. Dabar perduosim žodį šešėliams pranešėjams. Taigi, ponas Brennan. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ir kolegai už tai, kad pristatė ES miškininkystės strategiją ir siūlomus pakeitimus. Su daugeliu dalykų galima sutikti ir vis tik manau, kad daugiau dėmesio turėtų būti skiriama tam, kokį vaidmenį atlieka miškai kovojant su klimato kaita. Ir taip pat reikėtų pabrėžti jų svarbą, kuriant darbo vietas, nors tai yra paminėta strategijoje. Kaip žinome, miškai sugeria 10 procentų CO2 išmetimų, taigi jeigu mes galėtume padidinti miškų plotus iki, tarkime, 45 procentų ir žinome, kad tokios valstybės kaip, pavyzdžiui, Airija ketina padidinti miškų plotą iki 2050 metų nuo 10 iki 18 procentų. Taigi, jeigu mums pavyks tą padaryti, ES mes galėsime sumažinti CO2 kiekį atmosferoje. Tai yra labai svarbu. Ir taigi, kuo geriau bus valdomas miškininkystės sektorius, tuo geriau bus tvarkomasi su CO2 išlakomis. Ir be abejo, bus sukuriama naujų darbo vietų. Ir be to, medienos pramonėje taip pat yra išmetamas CO2, mes čia visi sėdime prie medinių stalų, medienos sektorius yra pakankamai aktyvus, taigi galima numanyti, kad mediena bus naudojama, medienos pluoštas bus naudojamas vis įvairesnėse vietose, pavyzdžiui, automobiliuose, anksčiau tai buvo negirdėta, o dabar tai jau yra daroma. Todėl miškininkystės produktai yra labai svarbus ir bus svarbus, tą reikėtų pabrėžti. Be to yra daug ir kitų svarbių dalykų, naudingų dalykų, pavyzdžiui, nauda sveikatai, pasivaikščiojimas miškuose ir panašiai yra naudingas sveikatai, be to jie padeda gerinti dirbožėmio kokybę, o geras dirbožėmis yra reikalingas norint gauti gerus įvairių kultūrų derlius, be to ir kiek energijos yra sunaudojama miškininkystės sektoriuje. Čia galima pasiekti geresnių rezultatų, taip pat ir e, miškai gali padėti kovoti su vis stiprėjančiais potviniais, kurie stiprėja dėl klimato kaitos poveikio. Taigi reikėtų pabrėžti miškų vaidmenį, kovojant su e, klimato kaita ir taip pat e, švelninant klimato kaitos padarinius, taip pat reikėtų pabrėžti ir naujas darbo vietas, kurios bus, gali, bu, bus sukūriamos ir tokiu būdu piliečiams bus aišku, kad geriausias žmogaus draugas yra ne šuo, bet medis. Ačiū. Toliau panas Dortman. Dėkui. Norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjui už atliktą darbą ir be abejo Europos Sąjungoje reikia daugiau koordinavimo gyventinant miškininkystės strategiją, nes daugelis kitų politikos ryčių yra, pramonės ryčių yra susijusios su miškininkystė. 3,5 milijono gyventojų miškininkystės sektorius yra darbdavys. E, daugiau žmonių dirba tik tai maisto sektoriuje ir metalurgijos sektoriuje. Todėl reikalingos ir nacionalinės strategijos. Taigi nauja miškininkystės strategija yra reikalinga, tačiau centralizavimo reikėtų vengti. Nes valstybės narės tikrai nesutiktų su tuo, jeigu kompetencija šioje srityje būtų atimta iš jų ir perkelta Europos Sąjungai. Taigi nereikėtų numatyti vienodų kriterijų visiems. Reikia be to į diskusijas įtraukti visas suinteresuotas pusės, ypatingai miškų savininkų atstovus. Mokslių tyrimų ir plėtros ryties atstovai taip pat turėtų dalyvauti, nes ir šis sektorius yra susijęs. Urbanizacija reiškia, kad miškų plotai mažėja, todėl turime apie tai kalbėti mokyklose, jau mokyklose. Tokiu būdu užpildytume tas spragas ir atotrukį tarp urbanizacijos ir miestų plėtros politikos ir miškininkystės politikos. Reikia, kad ES miškininkystės sektorius būtų konkurencingas. Jeigu jis bus konkurencingas, pritrauks investicijas, tuomet jis galės užtikrinti ekonominį klėstėjimą ir bioekonomikos sėkmę ateityje. Miškų valdymo planai yra labai svarbus strateginiai instrumentai miškų savininkų rankose, padedantis užtikrinti tvarę miškininkystę. Daugelėje valstybių narių miškininkystės miškų valdymo planai yra rengiami savanoriškų pagrindų. Miškų savininkai patys nusistato tikslus ir patys juos įgyvendina. Todėl reikėtų daugiau koordinavimo. Dėkui. Dėkui. Toliau ponė Jatinmaki. Dėkui. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Tai yra labai gerai subalansuotas tekstas. Mes žinome, kad miškai turi dar ir emocinę vertę. Miškuose žmonės gali atsipalaiduoti, leisti laisvalaikį, pailsėti, maloniai praleisti laiką. Be to į mišką reikia žvelgti ir kaip į pajamų generatorių. Būtina laikytis subsidarumo principo. Be to reikėtų skleisti gerąją praktiką ir visur reikia dėti bendras pastangas. Viduržėmio jūros regionų šalyse situacija yra kitokia Ten ypatinga problema yra miškų gaisrai. Kitose šalise miškus niokoja kitokios priežastys. Bet miškai visur yra sudėtinė ekonomikos dalis. Todėl jais būtina rūpintis. Mediena yra naudojama ne vien tik statybose, bet ir kitiems tikslams. Tų tikslų yra daug. Ir šiais laikais, sudėtingais krizės laikais, reikia pasinaudoti visomis galimybėmis, sukurti pajamas, kurti naujas darbo vietas. Miškai Europoje yra, miškininkystės sektorius yra tikrai svarbus darbdavys, todėl miškininkystės strategija yra labai svarbi. Būtent dėl to, kokį vaidmenį atlieka miškininkystės sektorius. Yra tokių regionų, kur visi gyventojai yra tiesiogiai priklausomi nuo miškų, taigi tikrai, manau, negalima bejoti miškų svarba. Bet ES turi prisėmusi ir tokią visuotinę atsakomybę už miškus. Miškų įvairovė dabar nukenčia ir mums tenka atsakomybė išsaugoti natūralias buveinės miškuose. Todėl svarbu tiek deramai naudoti miškus, tiek juos saugoti. Ir svarbu, kad šie du tikslai tarpusavį nesikirstų - miškų naudojimas ir miškų apsauga. Reikia numatyti tvarų pastovų miškų atsodinimo darbą ir tuomet, kai miškai bus prižiūrimi, tinkamai naudą pajaus visi, tiek gamta, tiek ir žmonės. Taigi aš manau, šis pranešimas yra puikus žingsnis pirmin. Dėkui, toliau ponė Kilanen. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti ponui Kampus už atliktą darbą mes užaugome miške. Galima net ir taip pasakyti. Miškas yra tiesiog įaugęs mums į kraują. Man miškas ypatingai arti širdies. Mums miškas niekada nebuvo tik medienos išteklius. Miškas yra vieta tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Ir miškas atlieka labai svarbų vaidmenį tiek socialinė prasme, tiek kultūrinė prasme. Miškas Europai yra labai svarbus. Ir turint visą tai galvoje, tie ištekliai, kuriuos mums teikia miškas, negali būti įvardėjami tik tai kaip mediena. Miškas teikia daug daugiau įvairiausių išteklių. Miškas siūlo labai daug ekologiškų sprendimų tiek statybų sektorėje, tiek energetikos sektorėje. Ir ES miškininkystės strategija, mano galva, numato gerą pusiausvyrą. Nors pats klausimas yra pakankamai sudėtingas. ES reikia bendrų principų. Turime aptarti šios klausimus bet sprendimus reikia priimti nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Šioje srityje subsidiarumo principo laikytis yra ypatingai svarbu. Tvarus miškų valdymas Europos Sąjungoje yra būtinas ir Europos Sąjunga yra atsakinga už tai, kad būtų sukurta tam reikalinga bendra sistema. Man atrodo, kad e, labai svarbu, kad ES prisimtų atsakomybę už savo veiksmus. Tai yra aktualu tiek ES teritorijos ribose, tiek už jos ribų. Mes turime aktyviai dalyvauti visur, kur yra kalbama apie miškų ateitį. Visose aplinkosaugos forumuose turime aktyviai pasisakyti, nes mes turime prisimti atsakomybę už visą planetą. biologinė įvairovė pavyks išsaugoti, jeigu ES tą atsakomybę prisijims. Mes esame atsakingi už miškus visame pasaulyje. Dėkui. Matsuronis. Toliau ponas Matsuronis. Dėkuoju. Rinkaujančiai, e, mėly kolegos. Miškų ir medienos <clears throat> sektoriai yra itin pažeidžiami ir nuolat veikiami ekonominių, visuomeninių bei politinių pokyčių. Todėl būtina geriau koordinuoti ir užtikrinti suderinamumą ir savoką, sąveiką su kitomis sektorių politikomis, kurios aiškiai daro įtaką miškų valdymui. Naujoji ES miškų strategija turi apimti visą miškų sektoriaus vertės grandinę, nuo miškų išteklių iki miško produktų gamybos ir pateikimo rinkai. Darnus miškininkavimas turi būti visiems primtinas ir dominuojantis miškų politikos principas. Racionalus miško išteklių naudojimas turėtų būti užtikrinamas veiksmingiau konkuruojant, e, kontroliuojant miško kirtimus, optimizuojant ūkinės komercinės veiklos vykdymą ir vykdant kitas veiksmingas priemonės. Tinkamam strategijos įgyvendinimui labai svarbus yra konkretus ilgalaikis veiksmų planas Plano priemonėse svarbu akcentuoti medienos ir miškų mobilizavimo subalansuoto naudojimo, siekiant pridėtinės vertės ir darbo vietų kūrimo svarbą. Reikia numatyti priemonių e, privataus miško ūkio stiprinimui, miško savininkų organizacinių struktūrų paramai. Svarbu sudaryti teisinės prielaidas, kad visų nuosavybės formų miškai būtų tvarkomi pagal vienodus, tvaraus ir subalansuoto miškų, miškų ūkio principus o miškų savininkai, ypač smulkus, ūkinėje veikloje galėtų dalyvauti kaip lygiaverčiai partneriai. Tokiu būdu užtikrinant racionalų miškų išteklių naudojimą ir siekiant aprūpinti pramonę žaliavą bei sukurti didžiausią socialinę ir ekonominę naudą. Dėkoju uždėmesi. Thank you. Uh, we finish uh, now with the... Ačiū. Ir toliau mes dabar galime suteikti žodį kitiems kolegoms. Šešėliniai pranešėjai visi pasisakė. Ačiū. Aš pritariu daugeliui šešėlinių pranešėjų ir kitų pasisakysiųjų mintims. Ir gerai žinau, kad neįmanoma sukurti patikimos politikos apskritai vidaus rinkoje, negalvojant apie miškininkystę, apie miškų sektorių. Kitas dalykas, kad ko gero reikia galvoti, kaip solidarizuotas su <clears throat> silpnesnėmis valstybėmis, šalimis, kurios labiau nukenčia nuo klimato kaitos poveikio. Todėl strategija yra absoliučiai būtina ir reikalinga imtis labai konkrečių priemonių, kad galėtume apsaugoti savo miškus, bet veikti turime e, solidariai. Tai nereiškia, kad reikia atsisakyti valdymo planų, bet problemų labai daug yra viduržėmio jūros regione, nes Um, apleistos žemės plotai auga ir tampa nebeaišku nei kas savininkas tų apleistų plotų, nei kaip juos toliau tvarkyti. Viskas galų gale apauga kažkokiam tai spekulacijom ir gandais. O miškas, biomasės, popieriaus gamybos ir kitų pramonės šakų pošiūrių yra labai svarbus išteklius. Vėl aš visiškai pritariu tam, ką sakė kolegos, paminėsiu pona Kampus, bet to mes norime, noriu padėkoti ir komisijai, kuri imasi šio darbo ir manau, kad mūsų nuomonių ir pranešimų rengimas šią temą yra labai svarbus dalykas. Kita kalbačioji, ponia Evei. Ačiū. Aš noriu padėkoti pranešėjui už labai gerai parengtą pranešimą. Manau, kad būtent mūsų komitete būtina atkreipti dėmesį į labai svarbius miškų valdymo aspektus. Miškas yra natūralus gamtinis išteklis. išteklis. Ir a, miškų apsauga yra absoliučiai būtina, todėl mes turime tobulinti taikomas priemonas, kad apskritai a, gamtinė padėtis pagerėtų. Tie natūralūs ištekliai, kaip miškas, ne tik reikalauja apsaugos, bet taip pat ir reikalauja, kad būtų imamasi deramų veiksmų. Reikia pagalvoti apie kategorizavimą, apie tai, kad būtina aiškiai žinoti, kas, kiek ir ko valdo. Dar vienas dalykas tai yra bio įvairovės išsaugojimas ir um, buveinių išsaugojimas. Jeigu mes sugebėsime sutvarkyti valdymą, sugebėsime užtikrinti geresnę biologinę įvairovę, tai uh, tada galėsime veiksmingiau kovoti su klimato kaita, rengdamiesi Paryžiaus susitikimui. Europoje didelė reikšmė tenka miškams Natūra 2000 kontekste, programos kontekste. Kai kurių sričių ES politika pirmiausiai noriu panaudoti angliavandenilių panaudojimą ir sekvestraciją turi būti tinkamai sudarintos ir tai dera dar kartą ir dar kartą pažymėti. Be to, mes turime dirbti ne tik tai viduje ES, bet bendradarbiauti ir su savo kaiminėmis, spręsdami su miškininkystė susijusias tarp valstybinės problemas. Nes tų problemų tikrai yra ir jas įspręsti galima tik tai imantis suderinto darnių veiksmų. Paskutinis kalbėtas ponas Torvalds. E, vyksta tikrai įdomi diskusija. Ir aš beveik nebejoju, kad mūsų patirtis e, miško sektoriai yra labai skirtingos. Yra tokia graži istorija Olando diplomatas kalbėjosi su Suomių diplomatu. Olandas sako Suomiui, kiek miškų turite Suomijoje? Su, Suomiai tokių klausimų nesupranta, nes Suomijoje neįmanoma suskaičiuoti miškų. Jei, jei, pradės, jei išeisiu iš savo namų, Aš galiu eiti nenutrūkstamo mišku beveik 200 kilometrų. Suomių diplomatas negalėjo atsakyti o, o, Olandų diplomatui jo klausimą, o paskui Olandas pa, su pasidžiavimu pasakė, mes Olandijoje turime 18 miškų. Na, tai gera žinia jiems, bet kai, kai Kai klausai tokių istorijų, įsivaizduoja, kad tie 18 miškų yra apjuosti spigliuota viela ir tikriausiai nebe priežasties. Ir toliau gilindamėsi į miškų strategijos klausimą, turėtume nepamiršti, kad mes kalbame apie labai skirtingus dalykus. Kai mano kolegė kalbėjo apie savo mm, mišką rytinėje Suomijoje, jos patirtis yra kitokia nei mano, nežiūrint tai, kad mes abu esame iš tos pačios šalies. Taigi, nemanykite, kad, kad visi miškai turėt, visiems miškams turėtų galioti ES ap, apsauga ir taisyklės. Miškai turi būti žmonėms Ačiū. Dabar žodis komisijai. Ačiū. Trumpai. Noriu padėkoti visiems kalbėtojams. Miškų strategija, kurią pristatė komisija, siekia užtikrinti e, holistinį miškų valdymo požiūrį ir apimti išorės ir vidinius miškų politikos klausimus ir užtikrinti verčių grandinę miškininkystėje. Taip pat mes norime užtikrinti tam tikrų veiksmų ES mastų naudą ir nacionalinę atsakomybę, nepamirštant subsidiarumo principo. Su strategijoje e, aptarta daugybė svarbių paslaugų, e, kur, kurias teikia miškas, tai yra ekosistema, Taip pat ir, e, tai yra gyvūnų ir augalų rūšių buveinė, miškas užtikrina e, dirbožėmio apsaugą, e, taip pat yra um, angli, angli, angli sugerianti. Anglės sugerianti žalioji zona. Miškai, e, mi, kaip išteklius, yra riboti Ir todėl turime tinkamai juos naudoti, jei, ne, jei nenorime jų nuskurdinti. Išaugęs medienos poreikis e, yra atsiverinti galimybė plėtoti tvarę bioekonomiką Europoje, tačiau tai taip pat iššūkis e, medienos sektoriui. Reikia nepamiršti e, miškų vaidmens klimato kaitos kontekste, jų švelninančio poveikio ir taip pat nepamiršti, kad miškai yra pažeidžiami klimato kaitos E, sausros bei kenkėjai gali pakengti miškams. Jau tokias tendencijas jau stebime. Todėl turime suderinti miškų apsauginę ir produktyvėje funkcijas. Komisija su atidžiai išnagrinės parlamento e, pateiktus pasiūlymus, kurie buvo išsakyti šiandien, bei kurie bus e, išdėstyti galutinėje rezoliucijoje ir kurią parengs ITRE, ENVI ir AGRI komitetai. Ačiū. Ir galiausiai žodis pon, ponus gambus apibendrinančioms išvadoms. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėkoju visiems už gerus žodžius. Ir taip pat noriu pažymėti kad ši nuomonė rengiama tam, kad pasiektume pats pusiausvros. Nes rengiant nuomonę, e, šią nuomonę mes suprantame, kad ta tema liečia klausimą, kurio situacija yra labai nevienoda Europoje. Mes galime kalbėti apie koordinavimą, tačiau negalime kalbėti apie reikalavimų ar taisyklių suvienodinimą šioje srityje. Egzistuoja daugybė skirtingų realybių ir e, peizažas tai labai nevienalypis. Situacija Suomijoje yra vienokia, o viduržėme jūros regione kitokia, dar kitokia yra Olandijoje. Ir atsižvelgiant į visą tai, turime ieškoti pusiausvės ir būtinybės subalansuoti visus poreikius miškai yra galimybė kovoti su klimato kaita, bet tai taip pat yra svarbi ekonomikos dalis, tai yra darbo vietų kūrimo sektorius. Kaip jau sakiau, situacija miškų sektorių Europoje yra labai nevienoda ir, pratesamas ponios Garcija minti, manau, kad reikia solidarumo šio klausimu tarp Europos pietų ir šiaurės galime kalbėti apie labai įvairialypį peizažą miškų srityje. O kalbant apie miškų valdymą, tai norėčiau pabrėžti, kad valdymo klausimai netrukdo mums pasirūpinti tuo, kad miškai išliktų švarus ir kad būtų tinkamai prižiūrimi ir kad juose būtų užtikrinta galimybė visoms rūšims sėkmingai sugyventi, nepamirštant ir ekonominių aspektų, tai yra galimybės kurti darbo vietas miškų sektoriuje. Miškai, kurių savininkai nėra aiškus, dėl kurių iškilo nusavybės ginčiai, dažnai yra apleidžiami Ir, o apleisti miškai nepadeda siekti mūsų išsikeltų tikslų, jie nėra tinkamai prižiūrimi, jie net neša jokios naudos visuomeniai, jie ir, ir gamtai yra nenaudingi. Todėl turime nepamiršti, kad mūsų e, svarbiausias tikslas yra ne valdymo klausimai, bet švarūs miškai, kurie kovotų su klimato kaita ir kurie vaidintų svarbu vaidmenį kaip ekonomikos sektorius. po visų pakeitimų pasiūlymų bus pateiktas galutinis nuomonės tekstas ir aš nebejoju, kad jūs pateiksite labai naudingų pasiūlymų. Ačiū ponia Gambus. Pakeitimus reikia įteikti iki sausio 28 vidurdienio. Balsuosime e, vasaro 24 komitete. Dabar baigiame komiteto posėdį. Kitas mūsų posėdis vyks ketvirtadienį, sausio 29. Visiems linkiu gero vakaro. Ačiū.